Okay, colleagues, we are going to make a start. Kolegos, pradėsime, porą minučių vėluojame ir užtikrinsime, kad uh, e, kur, laikas, kurį praradome, bus išminsuotas iš mano kaip pirmininkės kalbėjimo laiko. Labai malonu, kad visi surinkome šį viešąją klausimą. Ypač man malonu pasveikinti poną Kristos Astilianidėsą. Uh, Jisai yra paskirtas komisijos nariu atsakingu už humanitarnę pagalbą ir krizių valdymą. Kai kurie iš jūsų buvote čia vakar vakare, bet e, tiems, kurie nebuvo, priminsiu procedūrą. E, parlamentas e, rengėsi balsuoti pagal 118 taisyklę ir 16 priedą iš darbo tvarkos taisyklių dėl komisijos tvirtinimo įvertinęs visus paskirtus komisijos narius, atsižvelgiant į jų kompetenciją atsidavimą Europos reikalui ir asmeninę nepriklausomybę. Taip pat parlamentas e, vertina paskirtų komisijos narių e, kompetenciją konkrečioje srityje m, mm, ir komunikavimo įgūdžius. Paskui bus parengtas e, vertinimas. Mūsų posėdis yra transliuojamas e, gyvai. E, iš mūsų puslapio taip pat per Europe by Satellite. O įrašas e, bus taip pat e, parengtas iškart po posėdžio. Vertimas vyksta į 23 kalbas. Laiko turime nedaug, bet vis tiek prašau kalbėti ne per greitai, kadangi vertėjų užduotis ir šiaip labai sudėtinga, jeigu kalbėsite greitai, jie nespės jūsų išvesti. Šiandieną tarptautinė vertėjų diena, dėl to norėčiau pasveikinti visus vertėjus. Ačiū, kad šį vakarą dirbate mums. Mes esame išsintinėję paskaitiems komisijos nariams e, kai, e, tam tikrus klausimus ir e, šis kandidatas yra atsakęs į klausimus. Jie yra išplatinti nariams esantiems salėje. Paaiškinsiu, kaip dirbsime. Ponas Stilenidėsas pasisakys maždaug 15 minučių, paskui e, prasidės pagrindinė e, klausimo dalis, kaip ir vakar vakare, e, bus pateikta 45 klausimai. Pirmiausiai, kiekvienos frakcijos atstovas po vieną minutę turės galimybę pateikti klausimą, paskui kandidatas pusantros minutės atsakyti klausimus. Po to, kai pasisakys paskirtas komisijos narys, dar bus galima 30, per 30 minučių pateikti papildomą klausimą, o atsakymas truks vieną minutę. Visi kiti klausimai e, gali būti užduodami tik per vieną minutę ir bus atsakoma per dvi minutės. Kolegos, e, matote, koks dėlis laikrodis yra prieš jūs, taupykite laiką ir nevirškite jums skirto kalbėjimo laiko. E, du kiti komitetai yra pakviesti į mūsų klausimus, nes jie dirba tose srityse, kurios e, priklauso mūsų kompetencijai, tai yra užsienio reikalų e, komitetas ir Envi komitetas. Po to, kai pasisakys komitetų atstovai, frakcijų atstovai galės pateikti savo klausimus. Taigi pradėsime dabar, ponė Stėlė. Stilianidėsai, jums suteikiu iki 15 minučių. Prašom. Thank you very much. Ačiū. Gerbiamoji pirmininkė, nariai, kolegos. Man didelė garbė šiandien būti čia, kaip paskirtajam komisijos nariui atsakingam už humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą. Tikra esu, jaučiuosi privilegijuotas, kad man, būtų pasiūlytas, kad man buvo pasiūlytas šis portfelis, e, atsižvelgiant į visuotinės vertybės. Suprantu, kad manęs laukia didelė atsakomybė. Šiandien kalbu Jums kaip kolega, kaip politikas kreipiuosi į politikus. Mes visi priimame sprendimus. Dažnai tie sprendimai labai sunkus politikas nuolat susiduria su istorija. Mes esame atskaitingi būsimoms kartoms. Todėl turime turėti viziją, politinės drąsos ir orumo. Aš atsakingas už lyderystę, už tai, kad vizija virstų praktiniais rezultatais. Kiekvieną dieną didėja humanitarinės pagalbos poreikis dėl konfliktų, klimato kaitos, e, sveikatos nelaimių, e, skurdo ties kraštutinumo riba, alkio. Visa tai yra pagrindinės didėjančių poreikių priežastys ir tai rodo, kokia rimta yra situacija. 2013 metų pabaigoje 51 milijonas žmonių buvo perkelti dėl konfliktų. Vidutiniškai 32 tūkstančiai žmonių yra perkeliami kiekvieną dieną. Kiekvieną dieną miršta 8 tūkstančiai vaikų, o dėl nepakankamos mytybos ir beveik 3 tūkstančiai vaikų miršta tą pačią dieną, kurią gimsta. Mes turime šias problemas spręsti dabar, o ne vėliau. Šiandien, bet ne rytoj. Suprantu, ką reiškia gyventi vykstant konfliktams. Ką reiškia neturėti pastogės, nepatenkinti svarbiausių poreikių, gyventi baimėje ir netekus orumo. Dar vaikas, o vėliau studentas buvau kipriečių kančios liudininku. Graikijos kipriečiai ir Turkijos kipriečiai. Mačiau skausmą, patirimą dėl perkelimo. Iš sunkios patirties supratau, kokia svarbi ir būtina yra humanitarinė pagalba. Norėčiau pasakyti aiškiai, konfliktų pasiekmės nėra nei etninio, nei religinio pobūdžio. Konfliktai paliečia kiekvieną sen, seną, jauną vyrą, moterį, mergaitės, berniukus. Humanitarinė pagalba turi būti grindžiama poreikiais, o ne politiniu skubotumu. Mūsų laukia sudėtinga situacija. Visų pirma, norėčiau pagerbti humanitarinės pagalbos darbuotojus. Jie kiekvieną dieną rizikuoja savo gyvybėmis, kad galėtų padėti kitiems, nepriklausomai nuo jų tapatybės, religijos ar tautybės. Prisimenu Didžiosios Britanijos humanitarnės pagalbos darbuotojo Davido Hainės žūtį, kurį nužudė įsiskovotojai. Galvoju, prisimenu apie aštuonių drąsių E, pagalbos darbuotojų nužudimą, kurie aiškino apie ebolos pavojus. Tai visą tai primena mums vis didėjantį, didėjantį pagalbos ir pagarbos trūkumą. Keturis kartus padidėjo išpoliai prieš humanitarinės pagalbos darbuotojus nuo 2003 metų. Pasaulis tampa vis pažeidžiamesniu dėl to, kad didėja ir stiprėja ir dažnėja nelaimingi atsitikimai, netgi Europoje. Štai pavyzdžiui, potviniai, kurie vyko Balkanų regione praėjusiu metu kovo mėnesį. Tai buvo pati didžiausia nelaimė per šimtą metų. ES bendras atsakas buvo tikrai įspūdingas ir skubus. 23 valstybės narės veikė kartu, koordinuotai, atsižvelgdamos į priemonę, pagalbos priemonę ir buvo suteikta reikalinga gyvybiškai būtina pagalba. Pasiekmės turi vis didesnį poveikį. Krizių valdymas reiškia, kad mes turime dirbti su visų nelaimių ciklu, tame tarpe prevencija ir parengtimi. Mes dirbame su savo valstybėmis narimis, padedame joms sumažinti riziką, taip pat interna, tarptautiniu mastu dirbame su Hyogo veiksmų programa. E, Sendajuje kitų metų kovo mėnesį vyks pasaulinė konferencija ir jos tikslas bus suvienodinti nelaimių prevencijos, parengties ir atsako į nelaimės prioritetus. E, Parlamento nuomonė šiuo klausimu yra labai svarbi ir aš esu pasirengęs aptarti su parlamentu e, šios klausimus prieš konferenciją. Kalbant apie konfliktus dabartinėje situacijoje yra sunkiai įsivaizduojama. Vienu metu vyksta keturios trečio lygio krizės. Ir kurio tai yra didžiausias įvertinimas pagal jungtinių tautų sistemą ir Sirijoje, ir Irake, ir Centrinės Afrikos Respublikoje, ir Pietų Sudane. Yra daug užsitęsusių krizus, krizių, tai ir Palestinoje, ir Demokratinėje Kongo Respublikoje, ir Malėje, ir Kolumbijoje, ir Mienmarė. E Sirijoje laukia, yra, vyksta viena iš didžiausių pasaulio humanitarinių nelaimių. Daugiau kaip 10 milijonų žmonių buvo paveikti konflikto. 6,5 milijonų, pusė iš jų vaikų yra perkelti šalies viduje, o pabėgėlių skaičius jau yra didesnis nei 3 milijonai. Europa privalo imtis veiksmų dabar, ne rytoj. Be to, esame patyrę baisius padarinius sukėlusią ebolus epidemiją vakarų Afrikoje. Ebola turi būti vertinama kaip didžiulė gamtos nelaimė. Tai yra tarsi lietai judantis taifūnas. Tai yra didelė grėsmė visam pasaulio saugumui, kaip pažymėjo Junktinių tautų saugumo taryba. Viruso plitimas paveikia žmonių gyvenimus ir pasveikus reikalinga psichologinė pagalba. Visa tai yra dabartinės krizės ir joms reikalingas netidėliotinas atsakas, bet taip pat ir ilgalaikis planavimas. Tokia precedento neturinti situacija reikalauja, kad tarptautinė humanitarinė sistema veiktų puikiai. Esu įsitikinęs, kad pasaulio humanitarnės pagalbos viršūnių susitikimas 2016 metais e, padės stiprinti pajėgumus, e, tarptautinę sistemą ir padės žmonėms, kuriems reikalinga pagalba. Pasaulio ekonominė situacija e, ne, nepadeda atliepti į visus iššūkius. Todėl norėčiau padėkoti šiam parlamentui, ypač komitetui, už tai, kad jis yra nuolat įsipareigojęs ir padeda gelbėti žmonių gyvybės. Taip pat e, už tai, kad laikomas įsipareigojimu. Na, o dabar keletą žodžių apie mano viziją. Mūsų laukia didžiuliai iššūkiai, bet mano pasiryžimas ir entuzijazmas taip pat didelė. Aš ketinu konsoliduoti visą didelį darbą, kurį atliko Kristalina Georgieva. Visų pirma, ir toliau e, laikysimės pagrindinių įgaliojimų ir teiksime pagalbą aukoms. ES negali atvykti per vėlai ir turėdama per mažai. Nei karto negalima tai padaryti. Norėčiau prisidėti prie humanitarinės pagalbos ir padėti darbuotojams būti vietoje ir dirbti ketinu susitelkti ne tik ties didžiosiomis krizėmis, bet ir ties tomis krizėmis, kurios neatsiranda spaudoje. Antra, noriu kalbėti pačių pažeidžiamiausių vardu, be balsių balsu. Dirbsiu su vyriausiaja įgaliotinė Frederika Mogherini, kad nuo konfliktų ir nelaimių kenčiančių balsai būtų girdimi prie sprendimus priimančiųjų stalo. Mane pribloškė Sirijos moterų ir mergaičių liudijimai apie smurtą ir prievartą, kurią jos patiria. Moterys ir mergaitės yra ypač pažeidžiamos vykstant konfliktams, todėl ketinu joms skirti ypatingą dėmesį. Trečia, ginsiu humanitarinės pagalbos teikimo ypatumus ir principus tuo tikslu turime puikia, pa, puikų pagrindą Europoje. Tai yra konsensusą dėl humanitarinės pagalbos. Ketvirta. Prevencija yra geriau nei gydimas. Prevencija geriau nei gydimas. Todėl ir toliau sieksiu didinti atsparumą. Investavimas į atsparumą šiandien pasitelkus humanitarinę ir vystimosi pagalbą yra daug efektyvesnės nei krizių valdymas rytoj. Tuo tikslu dirbsiu kartu su paskirtuoju komisijos nariu Mimica. Penkta. Krizė dėl ebolos yra puikus pavyzdys, kaip reikia tokių veiksmų, kurie yra daugiau nei koordinavimas. Tai yra bendras požiūris, kai susivienyje šalys ir skirtingos ministerijos. Mes dirbame šią linkmę komisijoje ir stengiamės, kad visos tarnybos dirbtų kartu e, reagavimo į nelaimės koordinavimo centre. Mes norime dirbti kartu su valstybėmis narimis, tarptautinės partneriais ir dideliais humanitarinės pagalbos donorais. Atvirai pasakius, rezultatų dar nepasiekėme. Daug daugiau reikia tuo klausimu padaryti. Šešta, mes ir toliau norime ginti Europos piliečius. E, nauji civilinės saugos, naujų civilinės saugos teisės aktų įgyvendinimas turėtų padėti patikimiau, efektyviau atliepti į nelaimės ir prisidėti prie nelaimių prevencijos Europoje. Galiausiai, dėl vadinamojo nuoseklaus požiūrio, aš tęsiu savo pirmtako pradėtą darbą. Mes dalyvaujame, bet esame viduje, bet išorėje. Ir dėl šios priežasties E, dirbs glaudžiai bendradarbiausiu su vyriausiaje įgaliotinė, kad galėtume spręsti pagrindinės konfliktų priežastis, kad galėtume sustiprinti konfliktų prevenciją, spręsti konfliktus ir prisidėti prie tvaraus vystimosi. Tuo pačiu ir toliau užtikrinsiu, kad humanitarinė pagalba nebūtų paversta priemonė ir kad būtų laikomasi humaniškumo, nešališkumo, neutralumo ir nepriklausomumo principų. Tai yra iš ankstinė priežastis kuri leidžia humanitarinės pagalbos darbuotojams susisiekti su aukomis. Mes aukoms esame skolingi. Gerbėmiai kolegos, per paskutinės dvi savaitės aš daug ko išmokau. Šio portfelio turinys yra didelis ir yra daugybė netidėliotinų dalykų. Mokausi greitai ir jeigu pasitikėsite manimis, dirbsiu dieną ir naktį, kad dar geriau suprasčiau šiuos klausimus. Aš reguliariai atvyksiu į šį komitetą ir aptarsiu su jumis įvairius klausimus. Ačiū. Um, thank you, Mr. Stilenidis, for that. Ačiū Jums už šią įžangą. Dabar perėsime prie klausimų, kuriuos užduos politinės frakcijos. Ir pirmiausia, ponas Stija, EPP frakcijos vardu. Vienos minutės klausimas, po to papildomas klausimas. Ačiū, ponė pirmininkė. E, sveiki, komisijos nari. E, jūs minėjote ebolos protrukį, Tai teisingai jį vardėte kaip vieną prioritetų jūsų darbe. Diskusijoje, kuri vyko per plenarinę sesiją parlamente, buvo pateikti vertinimai, kad apie 20 tūkstančių metų bus užsikrėtusių žmonių iki šių metų pabaigos. Tai buvo prieš savaitę. Dabar lygų prevencijos centras sako, kad, yra, kad jų bus 1,4 milijono žmonių iki sausio mėnesio, jeigu neįvyks jokių pokyčių tarptautinės bendruomenės elgesyje. E, jūs sakėte, kad reikia daryti daugiau ir pirmasis mano klausimas būtų, kaip jūs vertinate tarptautinės bendruomenės pastangas dabar ir, aišku, konkrečiai ir Europos Sąjungos. Έχετε δίκιο. Allow me to continue in my mother. Leiskite man toliau kalbėti graikiškai. Jūs teisus, kolega, situacija yra labai sudėtinga. Turime pripažinti, kad tarptautinė bendruomenė vėluoja. Mes nepakankamai įvertiname ebolos neprimtina pavojus, reikia pridėti nuo to. Žinome, ką sako epidemiologai, kad e, situacija yra labai sudėtinga, o tai kalba ekspertai. Todėl turime imtis veiksmų skubiai. Man atrodo, kad jūsų komiteto išsiųstas laiškas iš tikrųjų teisingai išdėsto prioritetus kaip gydytojas galiu pasakyti, kad, kad nedelsant turime siūsti ten gydytojų, kurie dirbtų vieto. vietoje. Turime kitų sveikatos priežiūros personalą, kitą sveikatos priežiūros personalą, turime kurti ligoninės, turime veikti dabar. Nes jeigu virusas paklius tarp miestų gyventojų, jis taps nebekontroliuojamas. Taigi reikia veikti koordinuotai. Tai yra visi tarptautiniai partneriai turi dirbti kartu. Valstybės narės turi veikti efektyviai. Ačiū paskirtasis komisijos nariai. Mano papildomas klausimas būtų apie tai, ar galite išskirti jeigu bus paskirtas, kokie bus konkretūs žingsniai, kuriems sitės e, kovojant su ebolos protrukiu. Jeigu pasitikėsite manimi ir patikėsite man šias pareigas, aš manau, kad mano politinė savimonė ir gydytojo išsilavinimas reikš, kad aš turiu pirmiausia pats ten nuvykti. Mano pirma, pirmoji išvyka turėtų būti tas vietas, kur e, yra pats proveržys, kad susformuočiau tiesiai vietoje nuomonę. Ir ten man būtų lengviau suprasti, ką reikia padaryti, kad būtų galima parengti planą bendradarbiavimui, e, ir darbui. Tai būtų pirmoji mano kelionė. Ir aš e, tikrai įsipareigoju tą padaryti, tai ką sakau. Aš priimu šitą įsipareigojimą ir tai bus ir signalas ir kitiems gydytojams, mano kolegoms, e, teigiantis, kad mums reikia ten vykti. Ačiū. Kitas klausimas. Ponas Lyts, socialistų ir demokratų frakcijos vardu. Ačiū už intensyvų įžanginį pasisakymą. Jūs sakėte, kad reikia humanitarnės krizės situaciją spręsti dabar. Turiu klausimą dėl situacijos e, pagal dabartinę tarybos reglamentą 1296-96. Jis patvirtintas 96 metais. Jį reikia peržiūrėti, kad jis atspindėtų dabartinius e, humanitarinius iššūkius ir įtrauktų naujus teisėkuros procesus, kurie atsirado priemus Lisabonos e, sutartį. Komisija vis atidėlioja e, šį darbą. Socialistai ir demokratai ne vieną kartą ragino šį reglamentą peržiūrėti ir pagerinti humanitarnės pagalbos veiksmingumą tokiu būdu. Ar sutinkate, kad tokią peržiūrą reikia padaryti iki 16 metų pabaigos, jeigu ne, tai kodėl ne, jo jeigu taip, tai ką, kas būt, turėtų būti svarbiausi tos peržiūros elementai. Ačiū kolega, jūs visiškai teisus. Aš esu informuotas, kad e, yra noras peržiūrėti šį reglamentą. Mano požiūris į gyvenimą yra toks, kaip dabar pasakysiu, ir jis yra nuoširdus. Niekas nėra nepajudinama. Mes turime pasirengę, būti pasirengę peržiūrėti savo situaciją, savo pozicijas, e, reaguojant į poreikius. Bet peržiūro kelia tam tikrų pavojų. Nes galima skaityti geriau, yra to, kas yra gerai priešas, nes galima padaryti ir klaidų. Tačiau jeigu socialistai turi aiškę patvirtintą poziciją šiuo klausimu, turėtume pradėti dialogą ir e, detaliai išsiaiškinti, ką reikia pakeisti ir jeigu pasieksime bendros pozicijos, tuomet taip pamatysime, kaip, ką daryti toliau. Žinote, kad tai turi būti komisijos kolegijos sprendimas. Todėl aš kartoju. Aš manau, kad reglamentas veikia gerai. Tačiau esu pasirengęs pasikonsultuoti su jūsų komitetu ir Pasižiūrėkime, ar visos šalis pasisako už peržiūrą. Jeigu padarysime išvadą, kad viskas veikia gerai, taip ir pasiliks kol kas. Ačiū. Antrasis klausimas būtų apie tai. Jūs minėjote e, ebolo situaciją. Koordinacija tiek ES tarp ES narių ir su kitomis šalimis, kurios atsakingos už veiksmingą humanitarinę pagalbą turi būti veiksmingesnė. Nes sustikoma su ES ambasadoriumi Irake, kuris e, apgalėstavo, kad trūksta koordinacijos su daugiašalėmis organizacijomis, pavyzdžiui, jungtinėmis tautomis e, šios humanitarnės krizės atveju. Šią situaciją reikia spręsti. Klausimas yra, kokių žingsnių siūlytumėte imtis geresniai korendencijai tarp valstybių narių užtikrinti, taip pat ir e, su ne, kitomis tarptautinėmis pajėgomis. Koordinavimo klausimas yra pats rimčiausias pagrindas, pagrindas bet kokiai, bet kokios veiklos veiksmingumo miksingumui užtikrinti, ypač nebalos atveju. Jeigu toks koordinacijos nebus, nieko nebus galima padaryti, to aš manau, kad turime su plėtoti bendradarbiavimą su tarptautiniais partneriais. Aš jau kontaktavau su įvairiais asmenimis iš jungtinių tautų, su e, pabėgėlių vyriausiai galiotiniu ir jeigu aš būsiu patvirtintas, pradėsiu dirbti iš darbą, aš tęsiu šios kontaktus, kad galėtume dirbti konkrečiai ir veiksmingai. Tai yra iš ankstinė sąlyga. Tarptautinių partnerių bendradarbiavimas su humanitarinių veiksmų komisijos narių yra iš ankstinė sąlyga. Tai yra būtinas būtinas pamatinis akmuo, kuriant mūsų visą darbą. Turime naujų duomenų apie ebolą. E, anksčiau nepakankamai tą grėsmę įvertiname. Tarnė bendruomenė turi būti labiau mobilizuota, turintis netidėliotinių veiksmų. Ponas Karskis, ECR frakcijos vardu. Ačiū, ponia pirmininkė. Paskirtasis e, komisijos nariai pirmasis humanitarinis vadovų susitikimas Stambule 2016 metais sieks rezumuoti tai, kas padaryta humanitarinės pagalbos rytyje, tai leis keistis praktiką, dėl ko galėtume e, užtikrinti geresnius pagalbos standartus. E, taigi, humanitarinės pagalbos srityje turime numatyti tikslus po 2016 metų, kad ta pagalba būtų veiksmingesnė. Kaip Jūs vertinate mūsų Europos e, tikslus ir mūsų pasirengimo būklę šiam vadovų sustikimui? Ačiū už šį klausimą. Iš tiesų, Šis vadovų susitikimas 16 metais Stambule yra labai svarbus renginys. Dėl trijų priežasčių. Pirmiausia, tai nėra tarp vyriausybinės tarpvalstybinė konferencija. Visi tarptautinės humanitarinės bendruomenės veikėjai ten dalyvaus visų pirma, numatyti labai tikslus tikslai. Naujovės, veiksmingumas ir efektyvumas teikiant humanitarinę pagalbą pažeidžiamiems žmonėms. Taip pat e, yra problema dėl galimybės gauti pagalbą. Jūs kalbate apie pagalbą, tai yra svarbu. Ir toje konferencijoje bus galimybė plačiau apie tai pakalbėti. Aš manau, kad Europa turi būti gerai pasirengusi Todėl Bukarešte 2015 metais vyks parengiamoji konferencija. Ir manau, jeigu užims. nes vis tik tai labai didelę įtampą kelia mūsų. E, turime tam tikras lankstumo galimybės, tai yra priemonė, bet jos vėlgi nepakanka krizės kontekste. Ir yra e, problemų su finansavimu. Ir norėčiau paminėti vieną absurdišką dalyką, kuris egzistuoja mūsų sistemoje. Tai yra e, problema asignavimų mokėjimams ir asignavimų įsipareigojimams. Kitaip tariant, e, teisintas pažadų nevykdymas per mūsų sistemą. Ir mes e, turime ieškoti lėšų, bet gali kilti pavojus, kad nebebus galiausiai iš ko finansuoti tam tikrų humanitarnių e, veiksmų. Ir e, sistemiškai tam tikros klaidos e, kartojasi ir nevykdymas įsipareigojimų. Ir kaip jūs galėtumėte, ką galėtumėte pasakyti apie šią situaciją? Jūs esate visai teisus. E, pristatydama situaciją. Aš žinau, kad jūs daugybę metų šiame komitete užsimate minėtais klausimais. Aš dirbau biudžeto komitete Europos parlamente ir per du mėnesius e, sukaupiau tam tikros patirties. Mes labai rimtus klausimus svarstėme susijusius su šio komiteto biudžetu. atsiprašau, su biudžetu skirtų vystymuisi. Ir mes turime visi uh, suprasti, kad humanitariniai veiksmai yra ypatingo pobūdžio ir dėl to reikia į juos žiūrėti su tam tikrų požiūrių. E, ir, ir e, biudžete asignavimai mokėjimams ir įsipareigojimams turi atitikti humanitariniai pagalbai. Dar reikia kai ką daugiau padaryti ir mes turime labai tvirtų argumentų. Niekas negali uh, užginčyti mūsų argumentų dėl to, apie tai, kad mūsų veiksmai yra ypatingi. Uh, Jeigu iki 16 metų pavyks suderinti asignavimus mokėjimams ir įsipareigojimus pasitelkiant rezervą, tuomet mums pavyks išlaikyti dabartinėme lygmenyje humanitarinę pagalbą, nežiūrint to, kad poreikiai auga, bet mums reikia taip pat ir naujų donorų. Dėl to aš paminėjau, kaip simboliškai svarbus bus Stambulo e, susitikimas. Jeigu E, jūs e, kalbėjote apie tarpinę peržiūrą, kuri turėtų e, pasižiūrėti į biudžetą humanitarnės pagalbos teikimo srityje ir jūs taip pat ketintumėte siūlyti tam tikras išimtis finansuojant humanitarnę pagalbą iš biudžeto. Aš manau, kad net ir nuo kitų metų jau galėtume reikalauti, kad būtų pripažinta mūsų veiklos specifika. Ir galėtų galbūt, e, galėtume galbūt tai pasiekti e, per diskusijas. Jeigu labai sieksime to, galbūt sprendimas bus patvirtintas. Ir aš manau, kad humanitariniai veiksmai yra vieninteliai veiksmai, kurie yra atsiranda ypatingose situacijose, dėl to reikia labai greitai veikti ir mums reikia rezervo, specialaus ypatingų situacijų rezervo ir tuo pačiu metu turime turėti galimybę uh, užsitikrinti asignavimus vienodus įsipareigojimus ir mokėjimams. Finansavimas nevyriausybinėms organizacijoms neturėtų vėluoti, nes jos negali skolintis iš bankų. Finansavimas turi būti e, suteiktas e, tuo metu, kai jo reikia, tam, kad būtų galima išgelbėti gyvybės ir palengvinti kančias. Toliau ponas e, Krisogonos išguojas e, gerbimas e, paskirtasis komisijos nariai, jis kalb, sėdi už jūsų ir kalbės tikriausiai jūsų kalba. Gerbiamasis e, paskirtasis komisijos nariai. Praeitie e, buvo rimtai kalbama apie tai, kad e, prastai buvo tvarkomasi su finansais, net korupcijos buvo atveju įgyvendinant, vykdant pagalbą trečiosiom šalims, pavyzdžiui, Somaliui. Jeigu jūs būsite patvirtintas parlamento. Kaip ketinate reaguoti, jeigu iškils vėl panašių e, problemų jums dirbant komisijoje ir būnant atsakingų už humanitarnę pagalbą? Ačiū. Dėkuoju, gerbimas kolega. Tai yra gyvenimo faktai sukčiavimas, klastotės pasitaiko, yra buvę to. Ir buvo sureaguota labai veiksmingai. Pagal tą informaciją, kurią gavau, Galiu pasakyti, kad veikia veiksmingas vidaus kontrolės mechanizmas ir ekspertų kontrolės mechanizmas, taip pat turime auditorumus. Taigi kontrolės mechanizmas egzistuoja. E, buvo įvertintas kontrolės mechanizmas ir buvo prieita prie išvados, kad jis yra veiksmingas. Kontrolė visose um, mūsų tarnybos, tarnybos visose padaliniuose laik, laikoma labai rimtų dalykų bet mums reikia pagerinti kontrolės sistemą, kad nebepasitaikytų korupcijos atveju. Ir aš kaip galima e, geriau sieksiu dirbti šioje srityje. Mes turime mm, užsitikrinti ir politinę valią, pasitaikius e, korupcijos atvejams, e, spręsti per politinę sistemą šias problemas klausėjas, jūs e, kalbėjote apie tam tikrus moralės klausimus. Ar jūs būsite pasirengęs įgyventinti tam tikras programas ar pakeisti jas, jeigu to reikės? Kandidatas, gerbimas kolega, nėra kito sprendimo Mes turime e, būti labai griežti, e, jeigu pamatysime sukčiavimą. Mes naudojamės ES mokesčių mokėtojų pinigais. Negali būti taip, kad tie pinigai naudojami e, sukčiavimui, o ne realiems poreikiams. Pavyzdžiui, kreditai humanitarniai pagalbai tai yra šventas dalykas, nes pinigai skirti žmonėms išgelbėti kažkas e, gali valgyti už tos pinigus. Ir mes dėl to turime labai griežtai žiūrėti šios dalykus. Aš prisijimu įsipareigojimą, jeigu pasitaikys tokiu atveju, programa turi būti sustabdyta ir reikia labai griežtai taikyti visas procedūras. Aš 15-17 dienų tik tai gilinuosi į šią sritį, bet iš informacijos, kurią turiu, galiu pasakyti, kad pasitaikius tokiems atvejams su jais buvo kovojama labai griežtai. Dabar e, ponia Hautelė žaliųjų atstovė. Aš esu tikra, kad visi uh, įvertino jūsų viziją, jūs sakėte, kad norite kovoti už labiausiai pažeidžiamus žmonės ir būti jų balsas, jūs norite padėti tiems, kurie neturi balso. Mano klausimas jums. E, daugelis mažumų per humanitarnės e, krizės nukenčia e, daugiau negu kiti, pavyzdžiui, neįgalų žmonės, vaikai ar moteris, bet uh, labai dažnai moterys priklauso daugumai kaip kategorijai. Ir kaip jūs ketinate dirbti, galvodamas apie tokius labiausiai pažeidžiamus žmonės, moteris, vaikus, neįgaliuosius? Kaip humanitarnė pagalba gali būti skiriama tokioms pažeidžiamoms grupėms? pagernant hygieninę situaciją, sanitarinės sąlygas, pavyzdžiui, kaip e, galima e, moterų seksualinį persekiojimą išgyventi, užkristi jam kelią, nes tai yra taip pat labai rimta problema. Ką jūs darytumėte? Gerbime kolegė, dėkuoju Jums už Jūsų jautrų požiūrį į tokias pažeidžiamas grupės. Manau, kad mes kaip žmonės parodome, kas esame, kai padedame tokioms pažeidžiamoms grupėms, kiek tik tai, kai suteikia jiems, jiems pagalbą, tokia, kokius reikia, ir būtina padėti jiems pavyzdžiui, jeigu galvosime apie žmonės turinčius judumo problemų. Aš nesu ekspertas šioje srityje ir man reikėtų tikriausiai pasigilinti šią sritį, kad galėčiau tiksliau atsakyti. Bet iš turimos informacijos galiu pasakyti, jog pagal kriterijus ir tam tikrus rodiklius, kurie yra naudojami humanitarniai pagalbai, e, skirstomai per NVO. Yra tam tikri kriterijai, e, kurie skiria dėmesį moterims, vaikams, e, seksualinio persekiojimo e, aukoms, taip pat asmenims turintiems specialių poreikių. Galbūt reikėtų praplėsti sąrašą ir tokiu būdu suteikti humanitarniai pagalbai daugiau žmogiškumo. Tai yra pagrindas e, tos pagalbos. Mes turėtume konkrečiai spręsti tokių e, grupių problemas, bet tuo pačiu metu pasitelkti konkrečius rodiklius, kad galėtume viską įvertinti. Papildomas klausimas. Milijonai žmonių gyvena pabėgėlių stovyklose ir gali jie ten pragyventi net 20 metų. Kai kur žmonės tiek ir yra išgyvenę. Kenijoje pavyzdžiui, Jordanijoje, Libane, Jordanijoje Zeta stovykla yra tarsi miestelis ir jis tvarkomas kaip miestelis. vyks humanitariniais klausimais pirmasis pasaulyje aukščiausio lygio sutikimas. Ir ką jūs galite, galvodamas apie jį, e, pasakyti, kaip suteikti e, žmonėms e, paramą, pagalbą? viskas yra taip, kaip jūs ir sakėte. Iš esmės turime apsvarstyti šią situaciją ir rasti konkrečių būdų, kaip problemas spręsti. Deja, tos problemos trunka jau daugybę metų. Jeigu nieko nedarysime, pamatysime prarastas kartas. Žinome, kas vyksta Sirijoje, kokia situacija yra vietoje. Gal net 6 milijonai žmonių e, nukentėjo nuo konfliktų Kenijoje, pietų Sudane, Konge. Žinome, kad žmonės neturi pakankamai maisto, bet jie kenčia nuo psichologinių pasiekmių. Vaikai, pavyzdžiui, neturi jokios ateities, nieko gyvenime iš gyvenimo jie nesitikė. sunku išsiveršti iš užburto rato, iš tos e, traumatiškos padėties. Ir mes turėtume kažką daryti ir e, parengti bendrą e, Europos poziciją. FDD atstovas. Korau, dėkoju. Aš norėčiau jūsų paklausti apie krizė horizonto naftos platformos nelaimė, Fukushimos nelaimė parodė, kad net ir turtingos stiprios šalis nebūtinai e, susitvarko su nelaimių pasiekmėmis. Mes turime kurti savo modelius pagristus tvare Energetika Europoje yra beveik visur branduolinių jėgainių, taigi gali vėl pasikartoti nelaimės praeitie jau matytos Europoje. Ir e, gali kilti gaivalinė nelaimė panaši į tas nelaimės, kurios, kurias matėme JAV ir Japonijoje, Fukushimoje. Kaip jūs reaguotumėte, kaip veiktumėte tokiu atveju? Dėkoju Jums už klausimą. Jisai pristato antrą mano kompetencijos e, dalį. Tai yra e, civilinė apsauga. Teisingai sakėte, Fukushimos e, atveju pamatėme, kad ne tokia šalis kaip Japonija paprašė pagalbos ir mes ją suteikėme. Iš to galime kai ko pasimokyti. Turime e, civilinės apsaugos mechanizmą, kuris yra e, pagrystas parengtimi ir prevencija. Mes turime būti pasirengę. Ir šis mechanizmas valstybės narės e, dirba iš vien, veikia iš vien. Aš taip pat labai daug tikiuosi iš to, kas dabar vyksta Bosnijoje. Mums pavyko geriau susidoroti su potvinių pasiekmėmis negu 2001 metais, pavyzdžiui. Taigi turime e, geriau kodifikuoti mūsų reakciją ir būti pasirengę uh, pabandyti užkirsti kelią nelaimėms. Reikia kur kas daugiau e, užtikrinti prevencijos ir civilinės apsaugos mechanizmas tam ir skirtas. E, industriniai pavojai yra susijęs su trimis sitimis. E, gaisras Milatso gamykloje dabar matome, kad toksiški dūmai išsiskyrė iš šios e, gamyklos ir tai pakenks žmonėms, gamtai. Ar jūs galvojate, kad pramonė, kuri pasižymi aukštą riziką, turėtų būti priklausyti ES kompetencijai ar valstybių narių? nežinau e, šios konkrečios problemos Sicilijoje. Bet e, žinau daug detalių apie civilinės pagalbos mechanizmą. Ir mano atsakymas būtų toks, jeigu valstybė narė paprašys pagalbos, ji bus suteikta per, šią, per šį mechanizmą. pavyzdžiui, gaisrų atveju ar panašiai. Ir šis mechanizmas taip pat gali e, būti pritaikytas už ES sienų. Klausimas e, e, yra toks. Ar, reikia, ar bus paprašyta tokios pagalbos? Mes turime specialų krizių valdymo centrą. E, kuris gali iškart sureaguoti, padėti, kad būtų išvengta dar tragiškesnių pasiekmių. Bet klausimas yra toks, ar valstybės kreipsis dėl pagalbos. Aš e, dėl jūsų konkretaus regiono negaliu daugiau pasakyti, bet galėsime apie tai pakalbėti, kai tik tai gausiu tos informacijos. From... Baigėsi pirmas klausimų randas, o dabar suteiksime žodį e, komitetų, kitų komitetų atstovams ir pirmiausia panas Preda iš užsienio reikalų komiteto. Nežinau. Labai ačiū, gerbiamasis e, paskirtasis komisijos nariai. Pirmiausiai norėčiau pasveikinti Jūs. E, šis posferis yra labai svarbus ne tik todėl, kad ES teikia daugiausiai pasaulyje humanitarnės pagalbos, bet ir todėl, kad mūsų piliečiai žiūri į humanitarnę pagalbą kaip į e, labai svarbę sąjungos veiklos sritį. Ir Jūs pristatėte jūsų būsimas kompetencijos sėtis ir norėčiau dabar paklausti, kaip jūs bendradarbiausite su vyriausiai įgaliotinė, nes humanitarinė pagalba nėra atskirta nuo užsienio e, politikos Bet taip pat kitas dalykas yra e, nešališkumas ir žmogiškumas humanitarnės pagalbos. Taip pat norėčiau, kad jūs pasisakytumėte, ką galvojate apie situaciją Ukrainoje. Europos Sąjunga skiria daug pagalbos namų netekusiems e, gyventojams, bet labai sunku humanitarinę pagalbą suste, skirti e, regionams, kuriuose veikia sukilėliai. Taigi, ką Jūs galvojate apie tai? Ačiū. Ačiū. Jūs esate visiškai teisus. Koordinavimas ir bendradarbiavimas projekto komandos lygmenių e, yra paskiriamas komisijos pirmininko, pono Junkerio, ir šie darbai turėtų būti atliekami reguliariai ir konkrečiai. Būtent todėl projekto komanda, kuri dirbs užsienio reikalų klausimais, yra labai svarbi, jei šios komandos darbą koordinuos vyriausioji įgaliotinė ponė Mogerinė. Jau esu teigęs, kad toliau tęsiu ponios Georgievos pradėtą darbą. Ji buvo teisi, mums reikalingas tas in, bus out požiūris. Mums reikalingi ekspertų duomenys, mums reikalinga informacija iš biurų, kurie yra vietoje. Projektinė komanda turi nagrinėti krizės giluminės priežastis. Žinome, kad reikalingi ir politiniai sprendimai. Ir vienas Japonijos humanistas teigia, humanitarinių sprendimų nebūna. Humanitarinę pagalbą reikia spręsti politiniais sprendimais, tai yra teikti pagalbą. Taip, mes turime atlikti svarbų vaidmenį mūsų projekto komandoje, kai aptarėme politinius klausimus. Tačiau paraleliai mums reikia laikytis tų keturių humanitarinės pagalbos teikimo principų, nes jeigu jų nesilaikysime, tuomet mes nepasieksime aukų, tų, kuriems pagalba iš tiesų reikalinga. Taigi tas principas būti viduje, bet išorėje yra svarbu siekiant veiksmingo darbo. Mums svarbiausia yra laikytis humanitarinės pagalbos teikimo vertybių. O dabar klausimą užduos ponė Elizabeta Gardinė, ji atstovauja aplinkos visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui. Ačiū. Norėčiau pakalbėti apie tą naują civilinės apsaugos mechanizmą. Aš buvau pranešėję to klausimo ir parlamentas rengė tą civilinės saugos mechanizmą, kad būtų galima reaguoti nelaimės kuo greičiau. Taigi dabar šis mechanizmas jau turės pradėti veikti. Ir ką jūs planuojate daryti, kad veiksmai būtų kuo veiksmingesni. Kaip užtikrinsite koordinavimą komisijos viduje, kai kalbame apie komisijos darbą ir valstybių narių darbą, juk valstybės narės dalyvauja šio mechanizmo veikloje. Mano klausimas yra ypač susijęs su atsako priemonėmis, su savanoriška pagalba Kaip koordinuosite šią veiklą? Ar manote, kad šis naujas mechanizmas yra gera pradžia siekiant tokių tikslų? Ačiū Jums ir sėkmės. Gerbiamoji kolegė, tikrai akivaizdu, kad suprantate šių klausimų esmę. Norėčiau pasakyti, kad pritariu beveik viskam, ką pasakėte. Civilinės saugos mechanizmas yra tas mechanizmas, kuris sieja valstybės narės su komisija tais atvejais, kai atsitinka nelaimės šalyse. Ir šis centras koordinuoja veiklą, taip pat koordinuoja vienai kaip, teikiam, kaip viena valstybė narė teikia pagalbą kitai valstybei nariai. Vėl norėčiau paminėti Bosnijos pavyzdį. Suprantama, daug kas pagerėjo, kai kalbame apie prevenciją. Galime renkti planus, galime parengti planą Jeigu vienoje šalyje yra nelaimė, tai kitos valstybės narys bendrai gali padėti tai valstybei nariai, kurioje nelaimė. Kalbant apie struktūrinės programas, reikia turėti planą, kad būtų galima tinkamai jomis pasinaudoti. Labai svarbu turėti galvoje savanoriškumo klausimą. turi būti daugiau galimybių. Turi būti nustatyti labai konkretūs vaidmenys. Aš manau, kad civilinės saugos mechanizmas bus veiksmingas, jis turėtų padėti teikti pagalbą e, kitoms šalims. Norėčiau paminėti, kad jau ir kitos šalys kreipėsi su prašymu tapti narimis. O dabar klausimus užduos politinių frakcijų atstovai. Ir pirmiausia, klausimą užduos ponas Ponga. Gerbiamas kandidatė, e, prevencija, e, rizijos mažinimas, yra vieni iš svarbiausių dalykų sprendžiant konfliktų pasiekmes, bet taip pat ir kovojant su gaivalinių nelaimių pasiekmėmis. Apie kokią jūs strategiją galvojate siekiant padidinti vietos gyventojų atsparumą, sumažinti jų pažeidžiamumą ir ar jūs sieksite derinti tuos veiksmus su e, vystomosios politikos priemonėmis? Dėkuoju. Ήδη κύριε συνάδελφε νομίζω είπατε την. Gerbiamoji, gerbiamasis kolegė, manau, kad jūs paminėjote tą pagrindinį žodį. Kalbant apie rizikos mažinimą, apie atsparumo didinimą, tai mums reikalinga plėtra ir bendradarbiavimas bendradarbiavimą su poninu Mimika, kad tos programos būtų gyvendinamas veiksmingiau. Mes, mūsų veiksmai turi papildyti vienas kitą. Mes turime būti tuo met, kai yra poreikis, turi būti teikiama vystomoji pagalba, e, reikia padėti atsitikus nelaimiai ir padėti šaliai atsistatyti. Ir kuo geriau mes derinsime šiuos veiksmus, tuo geresnių rezultatų pasieksime. Aš buvau susitikęs su ponu Mimicai ir mes aptarėme tuos klausimus. Kalbėjome apie vietinių bendruomenių lygmenį. E, Sahelio regione yra gerų pavyzdžių ir mums reikėtų tais pavyzdžiais pasinaudoti. Mums reikėtų mokytis iš to, ką patyrėme, reikia išplėsti savo patirtį. Afrikoje buvo vykdoma šie programa, buvo pasiekta panašių rezultatų, mums reikia toliau plėtoti savo strategiją. Turime bendradarbiauti su vietinėmis valdžios institucijomis, su vietiniais žmonėmis, su vietinėmis nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios turėtų padėti mums, kurios turėtų dirbti kartu, jog kai kurioms nevyriausybinėms organizacijoms ir mes teikiame finansavimą tam, kad jos padidintų atsparumą vietoje. Toliau socialistų grupės vardu ponas Guero Salomi. Pone Stalinidis, turiu du jums klausimus turite taip, esate atsakingas už krizių valdymą. O krizė reiškia, kad yra daug pabėgėlių, daug perkeltų asmenų. Ir tai daugeliu atveju nutinka prie ES sienų. Taigi klausimas toks, ar esate pasirengęs užtikrinti, kad migracijos politikos sudėtinė dalis bus pabėgėlių teisių paisimas. Jūs teigite, kad mums reikalinga prevencija, kad reikia veikti šiandien, o ne rytoj, kad, e, kaip teigite, dažnai Europa sureaguoja per vėlai ir pagalba yra nepakankama. Ar įtrauksite į savo politinį darbą ir savo pirmtaką, kad būtų padidintas finansavimas, nes, pavyzdžiui, pagalba Sirijai yra labai nedidelė atsižvelgiant į tą didelį pabėgėlių skaičių. Kolega, teisingai teigite, humanitarinė krizė tikrai vyksta prie ES sienų. Ir ji labai padidėjo. Į Europą plūsta migrantai. Žinome, kad taip vyksta. Turkijoje per tris dienas 178 tūkstančiai pabėgėlių perėjo sieną iš Sirijos į Turkiją. Jūs visiškai teisingai pasakėte, negalime ignoruoti tokios situacijos ir yra paskirtasis komisijos narys atsakingas už migracijos klausimus. Ir ponas Junkeris paskyrė komisijos narį šiam klausimui. Ir tikrai mes bendradarbiausime, mes esame vienoje projektinėje komandoje, kalbėsimės asmeniškai, tiesiogiai, bet kaip komisijos narys atsakingas už humanitarinius veiksmus, jeigu pritarsite mano kandidatūrai, tai visų pirma didžiausią dėmesį skirsiu tiems klausimais, tiems klausimams, toms problemoms, kurios dabar yra, kad žmonės, kad pabėgėliams būtų pakankamai vandens, pakankamai švietimo ir visi tie dalykai yra labai svarbus, nes tai gali padėti sumažinti migracinius rautus. Taigi, kaip komisijos narys atsakingas už humanitarinius veiksmus, būdamas nepriklausomas ir išsaugodamas savo nepriklausomybę, nepritarsiu tam, kad humanitariniai veiksmai taptų politinė priemonė, nes jeigu taip nutiks, mes negalėsime ryštingai veikti tuo lygmeniu, kuriuo turėtume. Panas Luka iš ECR frakcijos. Ačiū pirmininkė. Paskirtasis komisijos nary, norėčiau Jums užduoti klausimą susijusį su grėsmėmis, kurios kyla tiems žmonėms, kurie teikia humanitarinę pagalbą. Jūs paminėjote keletą atvejų, kai buvo nužudyti humanitarinės pagalbos darbuotojai ir jiems yra grasinama, teroristinės islamo grupuotės grasina. Ir taip brutaliai elgdamiesi atkreipė dėmesį į savo tikslus, kelia grėsmę humanitarinės pagalbos teikėjams Ar jūs pritartumėte kariniai strategijai siekiant padėti e, humanitarinės pagalbos teikėjams? Ar prieštarautumėte e, kariniai intervencijai, kad būtų padėta humanitarinės pagalbos darbuotojams? Kolega. Norėčiau paprašyti jūsų prisiminti aukas ir griežtai pasmerkti tuos, kurie įvykdė nusikaltimus prieš humanitarinę pagalbą teikusius darbuotojus. Kaip žinau, yra tais klausimais tam tikrų sprendimų dėl saugumo ES finansuoja tam tikras nevyriausybinės organizacijas, kurios apmoko humanitarinę pagalbą teikiančius darbuotojus. Tai yra žmonės, kurie yra labai idealistiški ir jie yra mokomi išvengti pavojaus savo darbe. Tačiau realiai situacija yra kitokia. Taigi turime tuos klausimus aptarti. Ir turime daryti viską, kad pagerintume tų darbuotojų saugumą, nes sąlygos gali pasikeisti. Kalbant apie karinę apsaugą, tai norėčiau pasakyti visai atvirai. Abejočiau dėl karinės apsaugos. Tai turėtų būti priemonė, kurios galima imtis tuomet, kai neveikia jokios kitos priemonės. Nes mes siekiame humanitarinių tikslų. Priešingo atveju prarasime pasitikėjimą. Prarasime neutralumą ir savarankiškumą. Kalbu apie humanitarinės pagalbos teikimą. Ir karinė jėga neturėtų niekaip daryti įtakos humanitariniai pagalbai. Priešingo atveju pagalba pavirs priemonę ir mes nepasieksime tų žmonių, kuriems reikalinga pagalba. Mes prarasime pasitikėjimą. Alde frakcijos atstovas. Ponas Mišelis, e, gerbiamas kandidatė, aš galiu pasakyti, kad tai, ką aš išgirdau iki šiol iš jūsų, suteikia pasitikėjimo ir atrodo, kad jūs tikrai būsite e, pratesėjęs darbų e, asmenybės, kuri labai rimtai dirbo šioje srityje. Matau, kaip jūs esate atsidavęs ir kaip konkrečiai jūs atsakinėjate į klausimus. Dėl humanitarnės pagalbos E, veikia labai daug veikėjų ir labai dažnai trūksta gero koordinavimo, dėl to pagalba būna neveiksminga. Pasižiūrėkime, kas buvo 2010 metais Haityje, pritrenkiantis pavyzdys prastos koordinacijos, prasto koordinavimo veiksmų ir e, reikės reiktų koordinuoti ne tik Europos donorų veiklą ir komisijos, bet taip pat komisijos, Europos donorų ir kitų veikėjų pasaulyje. Kaip jūs ketinate veikti šioje srityje? Antras klausimas, apie kurį dar niekas nekalbėjo. Norėčiau paklausti jūsų, ką jūs galvojate apie matomumą ar stokos, e, stoką matomumo ES humanitarnių veiksmų srityje. Aš buvau atsakingas pats už humanitarinę pagalbą komisijoje Ir e, dažnai e, žinoma yra pirmiausia USAID ir paskui, nes matomi yra ženklai ir paskui žmonės nežino, kad yra ir kitų e, veikėjų, pavyzdžiui, mūsų žmonės nežino, kad Europos Sąjunga taip pat prisideda, mes esame dosnus ir taip pat reikėtų, kad būtų matoma ta mūsų pagalba. Ir toks perspėjimas baigiant dėl jūsų pozicijos ir karinių intervencijų. Man atrodo, kad reikia e, labiau niuansuotai apie tai kalbėti Ευχαριστώ πολύ, κύριε Επίτροπε. Ačiū už klausimą. Tai, ką Jūs sakote, turi ypatingą svorį, nes Jūs turite didžiulės patirties šioje srityje. Pagal mano turime informaciją apie Haiti, tai buvo rimtų koordinavimo problemų. Ir dėl to mes e, nusprendėme reformuoti humanitarinės pagalbos darbo tvarkę tam, kad nepasikartotų tai, kas vyko Haityje, kur trūko koordinavimo, e, lyderystės ir susidūrime su situacija, kuomet mūsų įsikišimas nebuvo veiksmingas. Aišku, kad Haičio atvejais e, buvo atvejais labai rimtoje krizėje. Viskas, ką buvo galima įsivaizduoti - cholera, choleros protrukis, taifūnai, viesulai ir taip toliau. Aš manau, kad e, jungtinių tautų reformų darbo tvarkė turi susilaukti paramos iš Europos Sąjungos, kad būtų galima aptarti tris svarbiausius klausimus – lyderystę, atskaitomybę ir koordinavimą. Taip, jūs teisus. Haitis neturėtų niekada daugiau pasikartoti ir galime prie to prisidėti. Per diskusiją su pana Valerijai Eimos, kurią jūs puikiai pažįstate, mes sutarėme, kad šios klausimus reikia spręsti. Tačiau apie karinės apsaugos klausimus kalbėsiu per kitą klausimą, nes dabar laikas pasibaigė. Pone Sančias Kaldenti, GUE frakcijos vardu. Ačiū, pone pirmininkė. Paskirtasis komisijos nariai, kaip sakėte anksčiau, konfliktų ir socialinių nermumo atvejais pažeidžiamiausi žmonės yra moteris ir mergaitės. Nes jas būna nukreiptas smurtas, seksualinis išnaudojimas prievartavimas. Jūs sakėte, kad tai bus vienas jūsų prioritetų. Tačiau reikia pakalbėti ir apie šio situacijų pasakmes. Norėčiau sužinoti, kaip jūs suote dirbti su seksualinės veikatos ir seksualinių teisų apsauga tokiuose teritorijose. Ką daryti su merginomis, kurios pagimdo uh, vaikus, kurie yra prievartos vaisiai. Jūs teisi. Lytinis smurtas tapo didžiulę, tampa didžiulę problemą krizių metu Sirijoje, Irake, kai kuriuose Afrikos šalise, Konge. Šie reiškiniai įgyjo didžiulę mastą ir turėtume nenujustami kovoti su tokiais nusikaltimais. Aš esu informuotas, kad yra specialus protokolai, kaip elgtis su tokiais atvejais. Turbūt suprantate, kad pirmiausia, aukoms reikia užtikrinti sveikatos priežiūroje psichologinę pagalbą. Kaip gydytojas aš pritarčiau abortams tokiais atvejais. Aš manau, kad moteris pakliusiai tokią bėdą turėtų tokią teisę, tuo pat metu jį turėtų būti informuota apie tai ir turėtų pati priimti sprendimą. Pagal, aišku, atitinkamos šalies teisę ir suteikus e, visą informaciją apie problemas dėl sveikatos, psichologinės problemas. Tai yra elementari moters pagarbos sąlyga. Tai yra taip pat ir moralumo klausimas, kad moteris e, gautų paramą tokiose situacijose. O kalbant apie lytinę prievartą prieš vaikus, mergaitės ar net ir berniukus, tai šiuo klausimu turime veikti veiksmingiau, jiems reikia teikti psichologinę pagalbą, nes e, tokie atvejai sunkiai paveikia tokius e, vaikus, nes e, todėl jos reikia Iš tikrųjų, jiems reikia didelės na, pagalbos, reikia specialių ir klinikų. Pone Hoibuch, krizės paprastai sukelia ir bado krizės. Ir žinoma, kad e, maisto produktų pagalba yra gerai, bet e, tai daro poveikį ir vietos ekonomikai. Kartais e, netgi sunku ir sodinti, sėti. Ką jūs siūlytumėte daryti, e, kad bado krizių metu būtų tiek užtikrinamas maisto tiekimas, bet taip pat būtų užtikrinama, kad ekonomika galėtų atsigauti tokiose šalise per ilgesnį laikotarpį, kad jos pačios galėtų apsirūpinti maisto produktais. Taip. Teikiant pagalbą maistu galime sukurti problemų vietos maisto produktų gamint, gamybos e, prasme. E, taigi, pagal mūsų programą Ažir Sahelio regione mes bandome tokias pasiekmes švelninti, e, naudodami naujus metodus. Taip vadinama pinigų čekių sistemą mes e, duodame pinigų ir čekius taip padėdami vietos gyventojams parduoti savo e, produktus ir netikėme pagalbos natūrą. Geras pavyzdys kitas būtų Nigeris ir Čadas. Visą tai panašu ir aš ir programos filosofija. Sahelyje dar turime daryti viską, kad išsaugotume maisto produktų gamybą vietoje, nes tai yra procesas, jeigu jisai sustoja, po to sunku jį vėl atnaujinti. Taigi pinigų ir čekių sistemos pagalba mums pavyko pagerinti situaciją. Žinoma, tai nėra teisingas sprendimas visoms problemams spręsti, bet tai yra priemonė, kuri gali padėti stabilizuoti vietos gamybą, padėti vietos ūkininkams. Ir tai atitinka e, visą visomosios politikos logiką. Šio proceso negalima fragmentuoti e, pinigų ir čekių formos pagalba, manau, pasteisino ir ją galima tęsti. Toliau FD frakcijos atstovas. Ačiū, ponė pirminkė. Europos Sąjunga visada e, tenkia, teikia humanitarinę pagalbą pasinaudodama e, E, mokesčių mokėtojų pagalba, bet labai dažnai žmonės nežino, kas daroma su jų pinigais. Labai dažnai dėl politinių krizių, klimato kaitos, stikinių nelaimių e, yra visą laiką didesnis poreikis pagalbai. Šiuo metu turime gerus centralizuotus mechanizmus, per kuriuos mokesčių mokė, mokėtojai šiek tiek sužino, kur jų pinigai nueina kas su jais daroma ir kokie yra tos pagalbos rezultatai. Kadangi jūs esate paskirtasis komisijos narys, ar jūs pasisakytumėte už pagalbos teikimo skaidrumą, naujus mechanizmus, kad humanitarinę pagalbą būtų galima paaiškinti mokesčių mokėtojams, kad jie žinotų, kokie tokių humanitarinių pastangų rezultatai yra. Mielas kolega, aš esu informuotas, kad tai, kaip e, išleidžiamas mūsų lėšos, yra visiškai skaidru. Atsakydamas panui Hrisogulos, e, aš sakiau, kad yra tam tikrų problemų, tačiau esu informuotas, kad kai kurios programos buvo sustabdytos būtent dėl to, kad e, pasitakė korupcijos ir skučiavimo atveju, tačiau esu informuotas, kad E, e, yra pakankamai skaidrus mechanizmas ir kontrolės mechanizmas yra trijų ligmenų. E, lėšos panaudojamos skaidriai ir tai ir turėtų būti daroma to, toliau. Taip yra pagal tuos vertinimus, kuriuos aš esu matęs. ir komisijos generalinio direktorato lygmenių lėšas panaudojamos skaidriai ir tas skaidrumo lėšų panaudojame lygis yra vienas didesnių Europos Sąjungoje. Aišku, pasitaiko korupcijos atveju, niekas nėra tobulą, tačiau dideliu mastu šis, šis, šis mechanizmas yra veiksmingas. Jeigu vertinimai kuriuos kai kurių iš juos e, vykdo privatus konsultantai. Taigi jeigu po tokių vertinimų mes padarytume išvadą, kad reikia kažką tobulinti, tai žinome, tobulinsime tas procedūras, siekiant užtikrinti, kad mokesčių mokėtojų pinigai išleidžiami teisingai. Turime būti griežti tokiais atvejais. E, e, ekonominės krizės metu Mhm. pinigai negali būti prarandami. Toliau nepriklausomų parlamentarų atsovas Pansalėjo. Gerbiamas e, kandidatė, kolegos, matome, kad e, karai vyksta, e, katastrofos, daugiau nelaimė ir mes esame tarsi gaisrininkai. Bet manau, mes turime nenusigręžti nuo savo atsakomybės, kadangi tikrai vyksta daug įvairių reiškinių, katastrofų. Tu, 3000 migrantų atvyksta per, e, atvyko neseniai per viduržėmio jūrą. E, ir mes tarsi kenčiame dabar nuo blogos Amerikos politikos kitose šalyse matome, kad e, žmonės kenčia nuo korumpuotų vyriausybių. Ir aš dabar noriu paklausti, ar mes ir toliau palaikysime geriausius pasaulio ryšius su tomis šalimis, kurios nesilaiko tarptautinių teisės normų ir paskui mokėsime už jų politinės e, politinių veiksmų pasiekmes ir e, kaip bus su pinigais, kaip jie, ar žiūrėsime, kaip jie naudoja pinigus tuos, kuriuos mes skiriame. Ir ar jūs būsite pasirengęs kontroliuoti mūsų veiksmų, veiks, veiksmų efektyvumą vietoje, ypač e, esant e, tokioms rimtoms krizėms artimuosiuose rytuose. Ačiū. Κύριε Συνάδελφε, θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. E, gerbiamas kolega, norėčiau tiesiai Jums atsakyti. Negaliu pritarti kai kuriems dalykams iš to, ką Jūs paminėjote. E, manau, kad turime galvoti, kaip, turim, kaip užsitikrinti bendrą darbą dėl humanitarinių veiksmų. Turėtume pasinaudoti visomis priemonėmis tam, kad laikytumės e, keturių pagrindinių principų ir padėtume aukoms. Tai yra svarbiausias dalykas, nepriklausant e, nuo to, kokia gali būti ES politika tam tikroje srityje. Būtent todėl aš pristačiau savo požiūrį, tai yra ponos Georgievos požiūris in but out e, viduje, bet išorėje mes turėtume būti viduje, bet tam, kad užtikrintume humanitarinius veiksmus, turime veikti išorėje. Dar kartą pasakysiu. Mums reikia užtikrinti neutralumą, humaniškumą, nepriklausomumą ir tai leis mums pasiekti nukentėjusiuosius. Mes e, dirbame komandoje, kaip kad apibrėžė ponas Junkeris, bet mes e, galvojame apie humanitarinius veiksmus. Tai yra veiksmai ir jeigu mes nesilaikysime to, ne, ne, neturėsime prasmės egzistuoti, jeigu pakeisime savo požiūrį. Pone Zaborska, PP. Labai ačiū, gerbiama pirmininkė. Dabar labai daug kalbama apie Iraką, apie Siriją, apie pabėgėlius, jų krizę. Per e, pastarosius tretas sukilimų metų e, matome, kad e, kyla tikras pilietinis karas ir daugiau kaip 2 milijo, 9 milijonai gyventojų neteko pastogės. Ir dabar matome, ką daro islamo valstybė, krikščionys, kitos religinės vietinės mažumos labai kenčia, bėga į Kurdistaną e, slėptis. Ir norėčiau jūsų paklausti, ar jūs e, manote, kad ES ir valstybių narių humanitarinė pagalba yra pakankama? Kalbu apie e, sumas ir apie veiksmingumą, padedant e, Sirijos ir Irako pabėgėliams išgyvenant artėjančią žiemą. Ačiū. Jūs e, pristatėte labai gerai situaciją, ji yra iš tikrųjų sudėtinga. Tikriausiai todėl mano pirmtaki apsilankė Kurdistane, kad pasižiūrėtų, kokia yra situacija vietoje kas vyksta su e, tautinėmis, religinėmis mažumomis, islamo valstybės veiksmai. Mes matome per socialinę žiniasklaidą, ką jie daro. Taigi turime veikti konkrečiau. E, žiema artėja ir bus labai sunku žmonėms išgyventi. Mes turime uh, E, įgyvendinti programą, kuri padėtų pabėgėliams išgyventi žiemą ir dirbame kartu. Dirbame su jungtinių tautų agentūromis. Tam, kad parengtume veiksmus, e, kurie leistų žmonėms išgyventi, vaikams, kitoms pažeidžiamams grupėms išgyventi žiemą. Dėl to abil yra įkurtas mūsų biuras kad galėtume vietoje sekti situacijoje ir kaip galima geriau apibūdinti tą situaciją. Mes šioje srityje e, pasinaudojame ir civilinės apsaugos mechanizmu. Galbūt e, mums pasiseks pasiekti viską, ką norime, bet reikėtų daugiau dirbti kartu su mūsų tarptautiniais partneriais. Uh, kad visos mažumos tiek e, tautinės, tiek religinės būtų saugios ir kad žmonė, žmonės turėtų e, pakankamai, kad galėtų išgyventi žiemą. Zulikė socialistų vardu. Dėkuoju pirmininkė. Gerimas e, paskirtasis komisijos narys Tyranidėsai. Jūs sakėte, kad ES ir valstybės narės labai daug dėmesio skiria humanitariniai pagalbai bei krizių valdymui. Ypač po to, kai įsigaliojo Lisabono sutartis. Jūs e, sakėte, kad humanitarinė pagalba yra ES politikos sritis, savarankiškas sritis. Humanitarinė pagalba ir vystomasis bendradarbiavimas turi skirtingus tikslus, taip pat pagrįsti skirtingais principais ir įgyvendinami skirtingai, bet e, reagavimas į ypatingas situacijas. Jeigu, jeigu pažymė šią sritį, reikia vis tik tai ilgalaikių veiksmų ir vystomosios pagalbos paskui. Kaip pereimas nuo humanitarnės pagalbos prie uh, ilgalaikio tvaraus vystimosi plėtotis ir kaip galima tai susijęti su e, vystimosi tikslais, pagalbos e, tikslais išdėstais 2007 metų konsensuse dėl humanitarnės pagalbos. Kaip jūs, kaip komisijos narys atsakingas už humanitarnę pagalbą ir krizių valdymą, E, dirbtumėte kartu su komisijos nariu atsakingu už vystymasi ir komisijos e, vyriausiai galiotinę tam, kad būtų galima pašalinti e, spragas esančias šiame svarbiame procese. Dėkoju. Gerimas kolega, jūs kalbėjote apie e, klausimą, kuris e, susijęs su dviem atsparumo stiprimo e, ašimis e, vystomoji pagalba ir humanitarinė pagalba, jų e, ryšys. E, jūs kalbėjote apie komisijos narį atsakingo už humanitarinę pagalbą ir vystimasi bendrus veiksmus. Tai yra pagalbos atstatymo pagalbos ir vystomosios pagalbos susijimas. Jeigu ne įgyvendinsime humanitarnių veiksmų, kurie parengtų tarsi dirbą e, e, vystomai pagalbai, tai jos ir nebus vėliau e, neįmanomos teikti. Aš su kolega Mimica apie tai kalbėsiu, dirbsiu. Mes Pavyzdžiui, Afrikos kišulyje, Sahelėje e, dirbame. Tai yra pavyzdžiai tokių bendrų veiksmų, kurie yra ganėtinai efektyvūs. Aš tikiu, kad galima daugą pagerinti. Ta padarysime nuolat vertindami savo veiksmus. turėtume atskaitomybę gerinti ir taip siekti geresnių rezultatų. Pirmiausia, reikėtų e, verti, įvertinti riziką, valdyti riziką, išsklaidyti ją, paskui e, stiprinti atsparumo gebėjimus ir užtikrinti mastą ekonomiją. Aš ir toliau laikysiuosi tokio požiūrio. Mano logika - prevencija yra geriau negu gydimas. Vienas euras skirtas prevencijai yra tas pats, kas septyni eurai e, skirti gydimui. Taigi koeficientas 7,1. Ir turime daug galimybių staupyti lėšų. Ponas Karskis. Gerbiamas Cilianidisai, jūs sakėte, jog nesinaudosite kariniais veiksmais, e, kai bus teigiama humanitarnė pagalba. Tai yra pozityvus aspektas. Tačiau daug tarptautinių labdaros organizacijų naudojasi e, kariškių paslaugomis ar sukarintų tam tikrų e, padalinių paslaugomis, nes kartais yra sunku veikti. Norėčiau jūsų paklausti, ar jūs E, naudositės profesionalų kariškių paslaugomis? Norėčiau kai ką patikslinti, nes šis klausimas yra labai jautrus. Nėra abejonės. Mūsų likščiolinė patirtis leidžia mums kai ką suprasti. Taip mes vengiame karinių veiksmų humanitariniai pagalbai nes tai reiškia neutralumo, nepriklausomo ir objektyvumo praradimą. O mums to reikia, kad galėtume pasiekti nukentėjusius. Tač, nu, nukentėjusius. Tačiau yra keletas pavyzdžių, kada kariškiai mums padėjo įgyvendinti humanitarinius veiksmus ir e, išgelbėjo tuos veiksmus humanitarinius veiksmus. Ir turime e, tą priimti, kad išgelbėtume gyvybės. Taip įvyko Somalija, bet turime ir negatyvų, neigiamą pavyzdį iš Afganistano. yra e, tam tikra samplaka karinių ir humanitarinių veiksmų. Dėl to humanitarinės pagalbos e, teikiems sunku pasiekti aukas. Todėl turime veikti labai atsargiai. turėtume viską vertinti vietoje. Mes esame politikai, turime savo vertybės, tačiau kartais reikia susidurti su sudėtingomis dilemomis ir komisijos narys turi rasti sprendimą. Reikia pirmiausia apsaugoti humanitarinių veiksmų patikimumą, bet jeigu karinių veiksmų reikės tam, kad būtų išsaugotos gyvybės pagal Oslo principus, karinė pagalba gali būti paskutinė išeitis. Tik tokiu atveju. Aldė atstovė. Labai ačiū pirmininkė. Sveiki atvykę į mūsų komitetą, gerbiamas Stilienidisai. Pirmiausiai norėčiau padėkoti Jums už atsidavimą Jūsų uh, aistrą šiai sritai, sričiai iki šiol buvo sunku įgyvendinti daug veiksmų šioje srityje. Reaguoju tai, ką sakė ponas Mimica. Nemažai humanitarnės pagalbos ir tie dirbančių žmonių e, žuvo ir konfliktuose e, aukų skaičius didėja, tokių aukų skaičius sakoma, kad e, bu, jūs sakėte, kad jisai sakė tiksliau, kad e, apsauga tokių darbuotojų dėmesys jiems bus labai svarbu, reikia geriau valdyti riziką, kad e, tie žmonės galėtų dirbti ir Norėčiau jūsų paklausti, kokias jūs priemonės sieksite įdėkti, kad fiziškai būtų apsaugoti humanitariniai darbuotojai? ir e, kaip apie tai kalbėsite su skirtingais donorais. Aš suprantu, kad šis klausimas yra labai svarbus. Sutinku su jumis ir man kelia tai didelį susirūpinimą. Pradžioje aš pagerbiau e, Britanijos e, humanitarinio e, darbuotojo atminimą, kuris žuvo. Mes turime galvoti apie tuos darbuotojus. Tačiau kol kas aš net turiu konkrečios informacijos apie humanitarinių darbuotojų e, problemas sau, dėl saugumo. Ir e, nebūtų išmintinga dabar man kalbėti apie klausimą, e, kurio neturiu daug informacijos. E, ponas e, Mimica taip pat užsim šiuo klausimu. Mes turėtume kelti klausimą, galbūt reikia specialistų šios ryties, e, specialių technologijų ir anksčiau yra keltas klausimas apie sukarintas grupuotės, ką daryti su jomis, kaip sumažinti pavojų, bet norėčiau paminėti kai ką pozityvaus veikia, egzistuoja ES savanorių iniciatyva. Mes turime savanorių ir tikiuosi, kad jie galės dalyvauti humanitarniuose veiksmuose. Ir galbūt kai kurie iš tų savanorių užsims saugumo klausimais ir tokiu būdu galbūt jie galės padėti nevyriausybinėms organizacijoms. Tai yra keletas minčių, kurios man atėjo į galvą. Aš turiu šiek tiek informacijos, bet aišku, turime sistemiškiau žiūrėti į saugumo klausimus. Κύριε Προτινόμενε Επίτροπε, άκουσα με ιδιαίτερη ικανότητα. Gerbiamasis paskirtasis komisijos nariai, e, tikrai esu patenkintas jūsų drąsių pažadų, kad jeigu Europos parlamentas patvirtins jūsų kandidatūrą, tai asmeniškai pasidomėsite tomis Afrikos šalimis, kurioms, kurios yra paveiktos ebolos viruso. Aš suprantu, kad komisijos narys e, turi atlikti strateginį vaidmenį, bet kartais turi būti pirmose linijose kovojant, teikiant humanitarinę pagalbą. Gal galėtumėte patvirtinti, ar tai, ką jūs sakėte, yra galioja ir kitoms hum, rimtoms humanitarinėms krizėms, kurios ištiks e, jums einant savo pareigas. Gerbiamasis kolega. Sakau tai, ką galvoju, o ką galvoju, tą ir sakau. Taigi, įsipareigojau, jis galioja. O įsipareigojimai išsakyti jūsų komitetui yra svarbus, jų reikia laikytis, priešingų atveju bus prarandamas pasitikėjimas. Taigi taip, iš tiesų, mano pirmoji kelionė vyks į tas šalis, kurios yra paveiktos ebolos viruso, kad aš ir pats galėčiau pamatyti situaciją ir galėčiau informuoti apie ją kitus dėl to, kad tose vietose turėtų dirbti daugiau sveikatos priežiūros darbuotojų. Tai labai svarbu paskelbti šią žinę visiems. Taip pat buvau informuotas, kad Junktinė karalystė jau steigia ligoninės ir kad kreipėsi į Kipro užsienio reikalų ministeriją ir su prašymu atsiųsti sveikatos priežiūros specialistų. Taigi aš pats asmeniškai ketinu prie to prisidėti kaip, humanit, kaip komisijos narys atsakingas už humanitarinius veiksmus. Aš pasakysiu savo šalies gydytojams, kad jie turėtų vykti į Afriką ir turėtų padėti spręsti šią problemą. Taigi yra uh, praktinė šio klausimo pusė. Aš pats turiu pamatyti, kad galėčiau koordinuoti veiksmus, mobilizuoti darbuotojus, bet tai bus ir simbolinis veiksmas. Sveikatos priežiūros specialistai neturi bijoti tos situacijos. Ir laiške išdėščiau, kad visos pasiūlytos priemonės yra pasiūlytos tik tuo atveju, jeigu yra evakuacijos galimybė. Priešingo atveju e, žmonės išsiūsime nežinančius, ar yra pakankamai pagalbos. Dabar žaliųjų frakcijos vardu ponia Sargentinė. Ačiū pirmininkė, ačiū paskirtasis komisijos nariai. Jūs kalbėjote apie užmirštas krizės, o aš norėčiau pakalbėti apie užmirštus žmonės, nes tai yra tie žmonės, kuriuos mes galime matyti, bet negalime jiems padėti. Tai žmonės Jarmuk, Sirijoje arba Jezidis, Sinjano kalne, bet yra ir tokie žmonės, kurių mes negalime matyti ir negalime padėti jiems. Tai yra Nilo E, prie Nilo arba Sudano valstybėje. Taip pat yra tie žmonės, kuriuos mes galime pasiekti, bet negalime jų pamatyti. Tai yra tie žmonės, kurie gyvena tokiuose vietose, kur, kurių pagalba paprasčiausiai nepasiekia. Štai rytų Kongas, Goman, Kivų kaiminystė. E, ten šalia yra teikiama humanitarinė pagalba, bet toje vietoje, kuri reikalinga, ji neteikiama ir vyriausybės ir kovotojai neleidžia teikti pagalbos, nes mes paprasčiausiai nepakankamai pastangų dedame, kad galėtume pasiekti tuos darbuotojus. Humanitarinė erdvė traukėsi ir mano holistinis klausimas būtų toks, ką būtų galima padaryti, kad humanitarinė erdvė nesiaurėtų. Gerbiamoji kolegė, jūsų iškeltas klausimas yra labai svarbus. Humanitarinių veiksmų apriektis siaurėja ir pagalba neteikiama tiems žmonėms, kuriems pagalba reikalinga. Deja, lengvų sprendimų nėra. Atvirai pasakysiu jums tai. Esame kalbėję apie politinius sprendimus, kurie turėtų padėti spręsti humanitarnės problemas, jeigu norėtume tikrai spręsti tų problemų esmę. Bet dėrėtų pasakyti, kad jeigu patikėsite man šias pareigas, tai visuomet būsiu pasirengęs šiuos klausimus aptarti, kad ir su pačiu velniu, kad rastume sprendimus. Taip mes turime tarti su tais, kurie turi leisti patekti į tas vietovės. Priešingo atveju visa kita liks tik teorija. Kaip už humanitarinius veiksmus atsakingas komisijos narys, aš turiu būti pasirengęs tuos klausimus aptarti su visais. Būtent todėl reikia gerbti humanitarinių veiksmų principus. Mes turime galėti susitarti, kad ir su pačiu velnio, arba jį įtikinti, arba primesti jam. Uh, tai, kad reikia pasiekti nukentėjusiosius, kuriems reikalinga humanitarinė pagalba. Toliau ponas Gil iš FTD. Ačiū pirmininkė. Jau daug, kas, jau daug buvo pasakyta apie piratavimą Afrikos kišulyje dėl per, didelio, per didelės žvejybos, tačiau problema plečiasi. E, pagal Europos jūrų biurą. Biuro duomenės 42 procentais padidėjo piratų užpoliai, užpolimai Gvinėjus įlankoje ir piratai elgėsi daug blogiau, nes jiems rūpė apiplėšti laivus, o negauti išpirką. Dauguma tų piratų anksčiau buvo žvėjai ir jų gyvenimą sugriovė per didelį ES žvejybą. Ir dabar vakarų Afrikoje yra didelių problemų. 2008 metais Europos parlamentui buvo patiekta ataskaita ir toje ataskaitoje buvo rašoma, kad ES policija, vaka, politika vakarų Afrikoje kelia, sukelia skurdą tačiau nieko buvo, ne, nebuvo daroma, kad būtų sustabdyta tokia situacija. E, pono Jungerio e, laiške, paskirimo laiške rašoma, kad bus reikalingos reformos, o reformos reiškia pokyčius. Gal galėtumėte paaiškinti, kodėl po šešių, šešerių metų perspėjimo ankstesni Europos komisijos nariai nieko nedarė tais klausimais ir kaip jūs formuosite savo strategiją? Kolega, Tai tikrai labai ypatingas klausimas ir tie dalykai, kuriuos jūs paminėjote, man nebuvo pateikti. Aš nesprendžiau per didelį žvejybos klausimo. Tai nėra komisijos nario atsakingo už humanitarinius veiksmus pareiga dėl piratavimo Somalija. Nepaisant didelių politinių problemų ir didelių pavojų, yra ir tam tikri visuomenės poreikiai, trūksta maisto ir Jau nekartą sakiau, kad yra šia programa, kuri yra skirta Afrikos kyšuliui ir Somaliui ir su tos programos pagalba siekiama paskati vystimasi regione ir nereikėtų sumenkinti tos programos. E, ji turėtų padėti šalims atsigauti ir eiti vystimosi keliu. Jūs minėjote labai konkrečias per didelį žvejybos problemas, dėja aš apie jas nieko nežinau, tačiau esu įsitikinęs, kad ES e, daug padėjo šiam regionui ES yra didžiausia humanitarinės pagalbos donorė regione ir nereikėtų to sumenkinti. E, reikėtų atsižvelgti į ES biudžetą ir kiek buvo įmanoma, tiek buvo padedama. Deja, daugiau negaliu komentuoti tų klausimų, dėl kurių neturiu informacijos. Ponas Jensen, nepriklausomas narys. Gerbiamoji pirmininkė, kartais būtina teikti pagalbą maistu. Ir kartais tai padeda žmonėms išgyventi tuose regionuose. E, anksčiau kalbėjusioji jau tai minėjo. nutinka taip, kad reikia, kad, pras, kad alkios, alkio problema neišnyksta, nes nesukūriama apsirūpinimo maistų sistema. Kaip Jūs manote, ar būtina pagalba maisto? galbūt vietiniai augintojai arba tie, kas vietos, mais, vietos vietoje e, gamina maistą. Gal būtų galima ką nors daryti, kad tie gamintojai nebankrutuotų. Jau minėjau Alžyrą ir konkrečią programą Ažyr programą ir remiantis tą programą e, vietiniai produktai turi būti parduodami žmonėmis. Buvo kalbama apie grinuosius pinigus, apie talonus, čekius kad gyventojai galėtų pirkti vietoje pagamintus užaugintus produktus ir dėl maisto, dėl pagalbos maistu dažnai nutinka taip, kad ta pagalba nepasiekia uh, tų žmonių, kuriems jis skirta ir eko generalinis direktoratas informavo, kad yra su tuo susijusių problemų. Taigi, aišku, viskas priklauso nuo sąlygų, bet kai mes kalbame apie atsparumo stiprinimą, tai tai yra vienas, viena iš svarbiausių priemonių. Reikia atsižvelgti į, kiek, į sąlygas kiekvienu atveju ir jeigu reikia netiekti pagalbos maistu, kad nebūtų sugriauta vietinė maisto pramonė. Manau, kad tokiu būdu būtų galima stiprinti atsparumą, laikytis pažangaus požiūrio, tiekiant ES pagalbą. Esu įsitikinęs, kad tie žmonės, kurie pateikė šių naujų idėjų ir minčių, turi patirties, jie yra speci... savo srities specialistai ir jie mane įtikino, kad šią programą reikia tęsti, galbūt netgi išplėsti ir daugiau finansuoti iš Eko generalinio direktorato lėšų. EPP frakcijos vardu Ponas Heis. Ačiū, norėčiau pasveikinti paskirtą jį komisijos narį ir padėkoti jam už atviras, atviras, atvirus atsakymus į klausimus. Kaip žinote, nelaimės ir pagalba, kuri teikiama po nelaimė, yra labai didelė problema, bet jums turiu tris konkrečius klausimus. Pirmiausia, Europa yra turtinga ir mes esame laimingi, ta prasme, kaip Europos Sąjunga, kad pačioje Europos Sąjungoje veikia nevyriausybinės organizacijos, kurios taip puikiai dirba, taip puikiai atlieka humanitarinį darbą. Kaip būtų galima pagerinti komisijos bendradarbiavimą su nevyriausybinės organizacijomis teikiant pagalbą? Antra, 2016 metais bus pateikta tarptautinio valiutos daugiametės finansinės programos peržiūrą. Ir tai bus tik po metų, kaip jūs pasinaudosite rezultatais. Ir trečia, ar galėtumėte įsipareigoti dėl savalaikio finansavimo humanitarniai pagalbai, kad jūs e, kaip komisijos narys galėtumėte padėti toms organizacijoms kovojant su krizėmis pasaulyje. Ačiū. Ačiū kolega už malonius žodžius. Esate teisus. Svarbiausia yra subalansuoti e, asignavimus mokėjimams ir įsipareigojimams. Tai yra svarbiausias dalykas, tai yra mūsų pagrindinis tikslas komisijos lygmenių. Ir tikimės jūsų pagalbos Atvirai pasakysiu, kad e, komisijos kolegija gali reikėti įtikinti, kad humanitariniai veiksmai yra ypatingi, nes mums reikia finansuoti savo nevyriausybinės organizacijas, kad jos galėtų dirbti su vietinėmis nevyriausybinėmis pagalbomis, organizacijomis ir teikti humanitarinę pagalbą. Teisingai pasakėte, toks yra mūsų tikslas, tokį tikslą turime pasiekti ir prieš laikotarpio vidurio peržiūrą. Ir šį tikslą mums reikia pasiekti kuo greičiau. Būtent todėl manau, kad e, yra kad labai svarbu sulaukti biudžeto komiteto sprendimo, kad parlamentas tai remtų. Ir e, vystimosi komitetas rugsėjo mėnesį siuntė laišką dėl asignavimų mokėjimams ir įsipareigojimams suderinimo. Ir jūs ir aš, jeigu patvirtinsite mano kandidatūrą, turėsime užtikrinti, kad asignavimai mokėjimams ir įsipareigojimams būtų subalansuoti, kad mes galėtume įvykdyti savo įsipareigojimus nevyriausybinėms organizacijoms, priešingų atveju jos negalės veikti. Mums reikia išsaugoti ir savo prestižą visame pasaulyje, kaip ES prestižą, kad e, mumis pasitikėtų ir jungtinių tautų agentūros. Taigi visiškai pritariu jūsų mintims. E, Pane Šlain, e, socialistų frakcija. Ačiū pirmininkė, ačiū paskirtasis komisijos nariai. Dažnai susidurėme su problemomis dėl potvinių ir dėl kitų gamtinių nelaimių, kurios dažnai gali būti išvengtos. Mes tengiamės sumažinti riziką atliekamą prevenciją ir tai turėtų būti labai svarbu teikiant humanitarinę pagalbą ES. Mums reikia sustiprinti bendruomenių atsparumą, nes galų gale tai ir apsimokėtų vyks jungtinių tautų tarybos posėdis, yra, bus Japonijoje kitais metais patvirtinta ataskaita dėl rizikos mažinimo. Mums reikėtų susitelkti ties tą ataskaitą ir reikėtų atsižvelgti į prioritetus, į kuriuos turėtų atsižvelgti Europą. Ką jūs tuo klausimu manytumėte? Esate teisi. 2013 metais 20 procentų eko biudžeto buvo skirta prevencijai ir tai buvo nemažos lėšos. Kai aš jau sakiau, kad vienas euras, kuris išleidžiamas prevencijai, reiškia septynis eurus, kurie yra sutaupomi, kai nereikia gydyti. Taigi tos lėšos gali būti išleidžiamos kitoms reikmėms. Tuo reikėtų vadovautis. Labai teisingai teigėte apie konferenciją, e, kuri vyks Japonijoje mes turime aptarti savo pagrindų programą, veiksmus ir toje konferencijoje ES turi turėti savo požiūrį. Ir tai jis turėtų atspindėti ir komisijos nario atsakingo už humanitarinę pagalbą ir komisijos požiūrį. Mums reikalingas bendras e, požiūris. Ir jeigu ir komisija, ir parlamentas susitars dėl bendro požiūrio, tai jis bus daug veiksmingesnis. Aš jau minėjau, kad mes galime surenkti seminarą, kurio metu galėtume pasistengti parengti tą bendrą požiūrį kad komisija, kuri atstovaus Europos Sąjungą Sendajoje, galėtų veikti, dirbti daug veiksmingiau. Esu įsitikinęs, kad turėtume e, stiprinti atsparumą ir vykdyti prevenciją. Prevencija yra daug geriau nei kovojimas su krizės ar nelaimės padariniais. E, Eko direktorato darbuotojai yra labai kompetentingi, jie dirba tais klausimais, jie gali mums padėti. Iš tikrųjų susidurėme su dideliais sunkumais dėl visų šių įvairių krizių, bet esu įsitikinęs, kad galime padaryti dar daugiau, padaryti tai, ką iš tiesų galime. ECR. Ačiū pirmininkė. Turiu dar vieną klausimą dėl vaistų naudojimo e, ištikus nelaimėms, kai reikalinga humanitarinė pagalba. Tai labai greitai plinta lygos ir joms gydyti reikia antibiotikų. Bet, kaip žinote, daugeliu atveju antibiotikai jau nebeveikia, nes padidėjo atsparumas šiems vaistams. Taigi, mums reikia veiksmingesnių vaistų, kad būtų galima padėti žmonėms, ypač tose vietovėse, kur yra lygų plitimo pavojus. Kokias, kokių priemonių imtumėtės ar manytumėte, kad galėtumėte imtis? kad nebūtų kuriamas toks atsparumas vaistams ar galbūt naudojami kiti vaistai. Ir antra, kaip būtų galima paskatinti naujų vaistų kūrimą, nes žinome, kad paprastai užtrunka naują vaistą sukurti nuo 15 iki 20 metų. Na, vėl sugražinate mane į studentiškus laikus. Tuomet e, prisimenu diskusiją apie alternatyvėje tradicinę mediciną, klasikinę mediciną. Suprantama, visus šios klausimus reikia aptarti su komisijos nariu, kuris yra atsakingas už sveikatos klausimus. E, turiu pasakyti, kad jau buvau susitikę su paskirtuoju komisijos nariu ir mes aptarėme e, su ebolos virusu susijusias problemas ir mūsų diskusija buvo labai veiksminga, nes e, paskirtasis komisijos narys atsakingas už sveikatą taip pat yra gydytojas. Ir taip, mes žinome tas problemas, tačiau esu įsitikinęs, kad yra besispecializuojančių nevyriausybinių organizacijų ir kai jos

atlieka visus tyrimus su tam tikru virusu, tuomet yra atliekamos cheminės, cheminiai veiksmai, cheminės procedūros ir analizuojama, koks antibiotikas turėtų būti vartojamas. Ir reikia atsižvelgti ir į vietos situaciją, reikia bendradarbiauti nevyriausybinėms organizacijoms su vietos bendruomenėms. Iš tikrųjų, nieko. Nie, nieko negalime atmesti. Netgi tradicinių gydymo metodų, kurie tikrai egzistuoja Afrikoje ir kadangi žmonės, vietiniai žmonės labai tiki tokiais e, gydymo metodais, jie gali turėti didelį psichologinį poveikį. Taigi tikrai neatsisakyčiau ir tokio požiūrio, tačiau tai yra daugiau e, toks klausimas, kurį reikėtų tinkamai išanalizuoti. Ir žinoma, tą darbą turėtų atlikti šioje srityje besispecializuojančios nevyriausybinės organizacijos. Ponas Geuransas Saldė. Gerbama pirmininkė, kandidatė, jūs ką tik tai keletą kartų sakėte, kad pirma jūsų kelionė E, bus į šalį, kuri kenčia nuo ebolos viruso. Per pasnės keletą savaičių aukų skaičius būtų padvigubėjęs, jeigu nebūtų veiksmingų priemonių buvo pritaikyta. Jūs pradėsite dirbti lapkričio vidurį ir e, tikrai e, aukų skaičius iki to laiko išauks kelis kartus. E, prasidėjo krizė kovo mėnesį, o kokia buvo tarptautinė reakcija, taip sakant, švelniai neatrėmė iššūkių ta reakcija. Jūs uh, tikriausiai žinote, kad uh, e, daugia šalė sveikatos apsaugos sistema reikalauja atitinkamo atsako ir priemonių. Ar jūs uh, neturi, negalvojate, kad antras jūsų vizitas turėtų būti į Ženevą. Jūs ten turėtumėte tvirtai pasisakyti ir išreikšti savo nepasiteikinimą e, tarptautinė sistema, nors mes e, labai e, tvirtai siekėme joje dalyvauti. Aš asmeniškai pats esu atsidavęs tarptautiniai bendradarbiavimo sistemai, bet reikia pasakyti, kad visi turi prisimti savo atsakomybę. Έχετε δίκιο ότι και ίδια... Jūs teisus. Prezidentas Obama taip pat taip sako ir jungtinių tautų e, saugumo tarybos rezoliucija pripažįsta, kad buvo pavėluota su ebolos protrukiu. Tačiau e, ponia Kristalina Georgieva jau nuo kovo mėnesio reiškia perspėjimus ir, ir mes pirmieji pradėjome siūsti šį signalą. Tai yra atskaitomybės klausimas. Reikia tai atsižvelgti, jūs teisus, sakydamas, kad daugia šalė sveikatos priežiūros sistema turi imtis spręsti e, šią problemą ir mes aiškiai turime kalbėti ir analizuoti, kodėl taip buvo dėlsame. Aš manau, kad mano pirma kelionė turėtų būti į ebolos e, protrukio regionus, nes skubus klausimas yra ne atskaitomybės sistema, o kaip susidoroti su problema, nes ji yra visiškai šalia mūsų slengščio. Kaip sakiau, Pasaulio banko pirmininkas, jis epidemiologas, jis sakė, kad tai yra pirmasis tokio didžio iššūkis. Taigi, iš tiesų, apsilankimas e, tose regionuose padėtų padidinti mobilizaciją, budrumą ir nusiųsti e, gydytojus, sveikatos priežiūros personalą, įsteigti mobilės ligoninės ir pamažu tų šalių sveikatos priežiūros sistemoms atsigauti. Jeigu jos neatsigaus, e, mes tiesiog užsimsime smėlio pilių statybą. Turime graži, e, atstatyti tų šalių sveikatos priežiūros sistemas. Mes e, šiek tiek vėluojame, sako pirmininkė, todėl reikia laikytis jums skirto visiems kalbėti laiko. Pone Sančias, Guja frakcijos atstovė. Ačiū, pone pirmininkė. Kadangi jūs esate kiprietis, aš manau, kad jūs jautriai reaguojate šį, šią problemą. 11-12 metais Palestina gavo 270 milijonų eurų per paskutinį išpolį, 15 ligoninių buvo apgadintos, 26 mokyklos buvo visiškai sugriautos. Taigi mano klausimas toks, ar darysite spaudimą Izraeliui, ar reikalausite, kad Izraelis prisimtų atsakomybę už šios konflik šį konfliktą, nes visos šios įstaigos buvo pastatytos už Europos mokesčių mokėtojų pinigus. Ar jūs darysite Izraeliui spaudimą, kad visamoji pagalba, kurią teikia ES, būtų perdodama tiesiogiai, o ne per kliūtis, kurios e, daro Izraelis. E, puikiai žinoma, kad Kipras yra labai greta tų vietovių, kur vyksta didžiulė humanitarinė krizė - Sirija, Palestina, Gaza. Daug šalių šiame regione moka didžiulę kainą - Turkija, Libanas. Nežinau, kiek laiko Libanas dar sugebės laikytis dėl didžiulio pabėgėlio skaičiaus spaudimo. Tai yra didžiulis šokas visam regionui. Tai, tai tiek dėl to, kad aš esu iš Kipro. Dabar dėl jūsų klausimo. Aišku, kad pajūrio rajonuose daugelis projektų, kurias finansavo ES, buvo sunaikinti ir ES reikalauja iš Izraelio atlyginti žalą. Ir turėtume toliau reikalauti tos žalos atlyginimo. Nepriimtina yra tai, kad ES mokesčių mokėtojų pinigai e, duodami kaip e, humanitarinė pagalba atsidurtų tiesiog, taptų tiesiog grįvėsiais. Tačiau kalbant apie bendresnį požiūrį, bendresnę mūsų politiką, tai kiekvienas komisijos narys turėtų dirbti pagal visas komisijos politinės nuostatas. Ir šį klausimą turėtume spręsti ir e, spręsdami svarbiausias priežastis. E, komisijos požiūris po paliaubų įvedimo rūpiučio 30 dieną e, yra aiškiai, mes pritarėme paliauboms, e, mes pritarėme dviem valstybių sprendimui. Atsiprašau, mano laikas baigėsi. Um, Madam Hoy... Toliau, ponia Hoibuk, žaliųjų frakcija. Galbūt aš iš anksto galėčiau padėkoti už jūsų puikius įsipareigojus. Atrodo, kad Jūs iš tikrųjų tinkate šiam vaidmeniui. E, be visų rūpimų dalykų mes girdime ir kritiką, kad e, bendradarbiavimas su vietos struktūromis teikiant humanitarinę pagalbą galėtų būti ir geresnis. Bent jau kai kuriais atvejais e, į nekreipiamą dėmesio. Tai yra svarbi humanitarinės pagalbos dalis, kaip galima būtų ateityje tai pagerinti, kad geriau įtrauktume vietos gyventojus teikiant humanitarinę pagalbą ir susidorojant su humanitarinėmis krizėmis. Reikėtų apibriežti e, šios diskusijos rėmus, kai kalbame apie bendradarbiavimą su vietos bendruomenėmis e, remiantis e, tuo, ką, ko, dėl ko aš, apie ką aš esu informuotas. E, aš esu informuotas, kad Europos nevyriausybinės organizacijos turi kontaktus ir bendradarbiavo su vietos organizacijomis, kurių mes negalime įtraukti į savo programas tiesiogiai dėl kriterijų susijusių su jų finansiniu valdymu, jų žiniomis ir patirtimi. Ir Būtent tokiu būdu mes bandome užmėgsti kontaktus su vietos organizacijomis. Ir mes turime teisės aktus reikalaujančius, kad mūsų NVO būtų įtrauktos į ES registrus. Tiek apie praktinius aspektus. Aš esu informuotas, kad iš tikrųjų mes bendradarbiaujame tik tuo met, kuomet yra bendradarbiavimas su vietos organizacijomis. Mes E, laikome, kad NVO gali atlikti savo darbą. Atrodo, kad jūs nu, leidžiate suprasti, kad čia yra rimta problema. Aš pasidomėsiu. Jeigu pateiksite man konkrečios informacijos, kur yra problemų, ar tai yra susijęs su vietos sąlygomis, ar tai yra bendresnė problema. Nes jeigu darysime prielaidą, kad mūsų NVO, kurios yra registruotos ir atitinka daugybę kriterijų, nenori bendradarbiauti su vietos organizacijomis, tai tuomet e, problema yra. Bet jeigu tai yra konkretus, e, konkreti problema konkrečioje vietovėje, reikia žiūrėti, kaip ją spręsti. Reikia detaliau tai panalizuoti, jeigu aš būsiu patvirtintas, aš imsiuos šių dalykų, bet jūs man turite pasakyti, kur kyla šių problemų. FDD frakcijos atstovė Eli. Ačiū, pirmininkė. E, komisarė, prieiga prie vandens yra daugelio konfliktų šaltinis. Pabėgėlių skaičius šiuo metu e, yra 250 milijonų. Dėl klimato kaitos situacija darysis dar sudėtingesnė su vandens ištekliais, su energijos e, tiekimu. Nuo 2007 iki 2012 metų materijos pagalbos sriti, rajonos vandens ištekliams e, prireikia didžiulių sumų pinigų, todėl reikia atsižvelgti į tai struktūriškai. Aš norėčiau pateikti pavyzdžių. 2012 metais pateikėme tam tikrą e, įrankį, kuris leidžia per dieną gauti, išgauti 50 litrų vandens. Saulės e, baterijos taip pat leidžia išgauti vandenį. Saulės ir uh, vėjo energija ar humanitarinė pagalba neturėtų atsižvelgti ir tvarius energijos šaltinius ir suteikti naujų galimybių šalims gaunančioms tokią pagalbą. Kolegė, jūs visai teisingai keliate klimato kaitos klausimą ir jo keliamas problemas. Tai yra problema, su kuria susiduria visa žmonija mes visi esame didžiai už tai atsakingi. Europa, kaip žinote, esą, yra geresnė situacija negu kiti pasaulio regionai. Žinote, mūsų nuostatas dėl emisijų ir taip toliau. Diskusijose su žmonėmis iš kitų pasaulio regionų galiu pasakyti, kad mes esame padarę daugiau ir klimato kaita, žinoma, aišku, atneša nelaimų, net ir e, Europoje, vidurio Europoje, vakarų Balkanuose pasitaiko e, potvinių, visą tai yra klimato kaitos padariniai. E, visi pokyčiai už Sahario Afrikoje tai yra taip pat klimato kaitos padariniai. Mes, europiečiai, turime bandyti įtikinti ir kitus žmonės dėl to, kad reikia imtis veiksmų, užkartant klimato keitą, bet taip pat reikia imtis ir prevencinių priemonių, pavyzdžiui, susijusių su prevencija, potvinių prevencija, civilinės saugos mechanizmų dėgymų. E, visi didesni plana, projektai, kurių imasi mūsų generalinis direktoratas, kad būtų didinamas atsparumas, tokiuose regionuose, kur e, potviniai keičiami yra sausrų ir taip toliau. Mes turime plėtoti metodus, kurie padėtų išsaugoti vandenį, taip pat turime šios elementus įtraukti į visus projektus. E, pane Peferil iš APP, e ačiū ponė pirmininkė. Pone Stylenidis, norėčiau pasveikinti Jūs dėl to, kad e, atskaidamas į klausimus jūs daug kalbate apie aukas, e, apie tuos, kuriems reikia daugiausia pagalbos. Aš pakalbėsiu apie aukas Nigerijoje. Visi žinome apie baisę Boko Haramo situaciją, kuomet buvo pagrobti šimtai merginų ir kur bandoma sukurti kalifatą didžiulėje Nigerijos dalyje. Daug žmonių nužudyta, milijonai yra uh, išvaryti iš savo gyvenamų vietų, reikia imtis veiksmų, reikia teikti pagalbą tiems, kurie jums jos reikia labiausiai. Matome, kad didėja radikalizacija, plinta terorizmas. Norėjau aš užduoti tokį klausimą, kaip komisija ketina susidoroti su Boko Haramo teroristiniu tinklu. Yra mažai tarptautinių pajėgų dirbančių čia šio klausimu E, Nigerijoje dėl saugumo situacijos. Kokiu priemonių ketinate imtis, kad būtų galima išspręsti humanitarinių iššūkių toje šalyje problemą, kur vaikai diena e, iš dienos e, nevalgia ir ten yra didžiausias vaikų mirtingumas Afrikoje. Ačiū. Ačiū kolegijai už klausimą. Taip, jūs teisai nepaisant to, kad BVP prasme Nigerija nėra tokia skurdi, ji susidarė didžiulę vaikų e, bado problema, Boko Haramos iš tikrųjų pagrobė daug merginų, ten yra jau 4000 aukų. Ką Nigerijoje reikia daryti, tai konsultuojantį su jos vyriausybę, e, tikinti jos, kad vaikų mytybos klausimais jie turi imti, taikyti, turi imti taikyti atsparumo didinimo e, koncepciją. Mūsų priemonės čia yra ribotos. Turime įtikinti šalies vyriausybę imtis energingesnių veiksmų savo pajėgumams didinti. Žinoma, ES ir toliau turi teikti Nigerijai pagalbą jos vaikams, taip pat e, perkvietėms asmenims dėl Boko Haramo veiklos, tačiau politinių klausimų Politinis sprendimas yra vienintelis būdas užkirsti kelią humanitariniai kriziai. To ir turime siekti ir tai reikštų holistinis požiūris. Aišku, per ponios Mogerinį koordinavimą mes padė, pasistengsime padėti e, Nigerijai apriboti Boko Haramo veiklą, e, su ją sudaroti dėl to, kad jie iš tikrųjų atlieka tos šios baisius nusikaltimus. E, ponas Silva Pereda, socialistų frakcija. Ačiū, ponė pirmininkė, e, ponė komisarė. Norėčiau dar kartą pabrėžti dramatišką pabėgėlių situaciją, kai matome ištisas bendruomenės, kurioms desperatiškai reikia pagalbos, tarptautinės pagalbos tuomet jame suprasti, kad e, efektyviai humanitariniai pagalbai reikia Europos politikos, kad būtų galima išnaudoti iki galo esamus išteklius ir užtikrinti veiksmingą bendradarbiavimą su atitinkamais partneriais. Vienas iš tokių partnerių, be jokios abejonės, yra jungtinių tautų vyriausiasis e, pabėgėlių komisaras. Tai yra ponas Antonija Gutierrez, kuris dirba puikiai. Norėčiau paklausti jūsų, kaip gali ES sustiprinti bendradavimą su juo, kad būtų užtikrinta didesnė, didesnis e, humanitarinės pagalbos veiksmingumas. Aišku, mes galime taip pat kurti partnerystę su nevyriausybinėmis organizacijomis, kaip ES gali labiausiai išnaudoti tą darbą su NVO, užbaigiant praeitus projektus ir planuojant humanitarinės operacijas, nes tai daugiausiai lemia jų sėkmę. Ačiū, kolega. Jūs iškelite klausimą dėl didžiulės problemos, kuri bus aptariama e, artėjančioje konferencijoje e, Stambule humanitarinius veiklos E, veiksmigumas. Yra daug galimybių tą humanitarinę pagalbą gerinti ir e, reikia mums ją detaliai aptarti ir pasparengti bendrą poziciją per dialogą, kuris vyks į kitos konferencijos, kad galėtume pasakyti kažką reikšmingo toje konferencijoje. Dėl pono Guterizo, e, vyriausiojo galiotinio pabėglių klausimams spręsti. Mes su juo esame aptarę daug klausimų, kad, sortė, kad būtų pozicijos būtų panašios. Jis žino šios dalykus puikiai ir aš manau, kad jis padės e, rasti geresnių sprendimų pabėgėlių klausimais, nes dimensija ši problema gavo tokia, jog mums reikia kuo platesnio bendradarbiavimo su jungtinėmis tautomis. Su tuo mes sutinkame. Tačiau konkrečiais e, atvejais tą bendradarbiavimą dar turime gerinti krizę Sirijoje ir Irake. Yra tos kuris krizės, kurių atžvilgių ponas Gutierėsas ir jungtinės tautos turi svaidinti ypatingą vaidmenį. Mes apie tai kalbėjome su jo pačiu. O apskritai dėl bendradavimo su jungtinėmis tautomis, tai šį klausimą e, jungtinės tautos aptarinės, aišku, nes yra pradedama e, reformų darbo atvarkė. E, współpraca pomiędzy Unią Europejską. Ponas Karskis, bendradarbiavimas tarp ES ir jungtinių tautų e, vystėsi daugelį metų. Abi organizacijos laikosi panašaus požio ir gyvena panašią darbo tvarkę e, krizių valdymo srityje, konfliktų sprendimo srityje taip pat, kai įmamasi veiksmų po konfliktų. Reikia taip pat finansinių administracinių susitarimų e, bendrų. Kaip Jūs galvojate, būtų galima pagerinti bendradarbiavimą, kaip galima būtų sustiprinti mūsų bendrus darbus ES ir jungtinių tautų ir kaip galėtume supaprastinti tam tikrus veiksmus. Dėkuoju. Visi sutinka su tuo, kad bendradarbiavimas e, tarp ES ar komisijos ar jungtinių tautų e, yra labai svarbus. Mes tvarkome 40 procentų viso finansavimo. tiksliau 40 procentų mūsų finansavimo yra skiriama jungtinių tautų agentūroms. Jungtinės tautos veikia visame pasaulyje, taip pat yra sukaupusios labai daug techninių žinių ekspertizės. Dėl to reikia kaip galima glaudesnį bendradarbiavimą mums užsitikrinti. Būtent tą turime daryti. Aišku, tikriausiai galima kai ką pagerinti kalbėjome apie Haičio problemą. Ne viskas e, gerai pavyko dėl e, to, kad trūksto lyderystės derinimo veiksmų. Ir galima apie tas problemas kalbėti. Aš jau minėjau, kad Su ponė Valerija Amos mes jau palaikome ryšius, kuris siekia reformų darbo tvarkės ir tikimės, kad diskusijų metu mes rasime būdą, kaip pagerinti mūsų e, tolesnį bendradarbiavimą, kaip galėsime užsitikrinti geresnius rezultatus, e, nes dabar e, daugėja humanitarnių krizių ir mes turime galvoti, kaip veiksmingiau dirbti. Ir mes taip pat turėtume ieškoti naujų donorų. Galvokime apie Persų įlankos šalis, e, musulmoniškasias šalis. Jų e, lėšos e, būtų būtinos, kad mes galėtume patekti į regionus, į kuriuos negalime kol kas patekti. Dabar, dabar panas Nart Alde atstovas. Dėkoju, dėkoju už tai, kad jūs taip aiškiai atsakėte į klausimus. Tačiau aš dėl e, kai kurių dalykų nenorėčiau jums pritarti. Jūs sakėte, kad Nigerijoje e, bado krizė, neaišku dėl kokių priežasčių susidariusi, bet iš tikrųjų viskas atsirado dėl kleptokratijos. Tai yra didžiausia priežastis. ES turi labai griežtai elgtis su vyriausybėmis, kurios e, neprisima savo e, atsakomybės dalies. Ženevos konvencija reikalauja, kad okupuojančios paėgos turi užtikrinti sveikatos apsaugą, e, teikti sanitarinės paslaugas okupuotoje teritorijoje, teritorijose, tačiau Izraelis nei šekelio neišleidžia tiems tikslams, jie siekia tik tai greuti tam tikrus objektus. Ir rekonstrukcija, atstatymas, e, jeigu vyksta, tai Izraelis siekia iš to e, užsidirbti pelno. Ir mes toliau vargu ar turėtume mokėti už tokį spekuliatyvų elgesį nepamirškime antro punkto ES Izraelio susitarime, kuriame kalbame apie pagarbą žmogaus teisėms. Ar mes taip paprasčiausiai turime e, sudėję ranką sėdėti ir nieko nedaryti ir tokiu būdu atrodysime gana juokingai, jeigu atvirai. Dėkuoju už jūsų klausimą. Jūs teisus. Valdysenos klausimai kai kuriuose šalyse yra tikriausiai aktualiausi. Tam, kad humanitarnė pagalba pasiektų tuos, kuriems reikia ir kad praeitume spręsti tam tikras problemas, turime uh, dirbti su vyriausybėmis ir tai yra didelis iššūkis. Ypač mūsų holistiniam uh, požiūrį. Mes turėtume kalbėti apie tai su projektų komandomis, dirbančiomis pagal užsienio e, reikalų e, sistemą. Dėl Izraelio, man regis, aš jau aiškiai pasakiau, e, C sektoriuje, kur buvo sugriauti pastatai, pastatyti už ES pinigus, Mes reikalausime, kad būtų atlyginta žala dėl prieigos patekimo į gazą. Po paliaubų, atrodo, yra galimybė patekti ir kai kurios misijos patenka ten, yra galimybių siūsti vaistus bei kitus e, būtiniausius produktus. Jie yra pasiekę tas teritorijas. E, Kaip plėtosi situacija? Tai yra rimčiausias klausimas. Mes visi žinome, kad Palestinos klausimas kelia problemų visam pasauliui ir matome pasiekmes visame pasaulyje. Aš jau minėjau, tarybos sprendimą priimtą rūpiučio 30 dieną. Aš tikiuosi, kad turėsiu galimybę per e, paskutinį savo pasisakymą gal, pabaigoje klausimo pas, pasisakyti dar plačiau šio klausimu. Ponas Venta, humanitarnės pagalbos ateitis. Mes turime investuoti į gaivalinių nelaimių prevenciją. Kita vertus, matome labai sudėtingas krizinės situacijas. Tai reiškia, jog turime glaudžiai dirbti su vietos bendruomenės atstovais. Vietos valdžia turėtų turėti teisę skirstyti humanitarinę pagalbą. Taip pat e, atsparumas krizinėse situacijose labai daug priklauso kuo nuo vietos bendruomenių bet kai jeigu mums kai kur nepasiseka teikiant pagalbą, mes jau turėtume e, bent jau sumažinti pagalbą dar prastesnių pasiekmių. Partnerystė, bendradarbiavimas teikiant humanitarinę pagalbą labai svarbu. Ką jūs darysite, kad pritartų, paremtumėte vietos bendruomenių veiksmus? kad būtų galima sumažinti, sušvelninti nelaimių pasiekmes. Pirmasis e, dalykas yra prevencijos mūsų strategija. Mes turime plačiau taikyti ją. Turėtume siekti, kaip jau sakiau, sumažinti pavojų, kad kils nelaimė Aš jau minėjau, kiek e, kainuoja krizės pasiekmių šalinimas. Prisiminkite tą santyki vienas su septyniais. Bet kiekvienas atvejis yra skirtingas. Jeigu kalbėsime apie vietos veikėjus, tą, pat, tą patį galiu pasakyti. Ažir programa Sahelėje buvo kitokia negu kad šioje programa Afrikos e, kišulyje ir vietos bendruomenės buvo skirtingos skirtingos ir pietų sudane taip pat viskas vyko kitaip. Yra daugybė tragiškų konfliktų, kad nebelieka galimybės stiprinti pajėgumų. Ta pati galiu pasakyti ir apie Kongą. Daugeliu atveju mes nebegalime kreiptis į vietos veikėjus, nes negalime su jais susisiekti. E, kiekvienas atvejis yra skirtingas, į tai reikia atsižvelgti, e, taikant e, atsparumo didinimo požiūrį ir rizikos mažinimo požiūrį. Bet toks požiūris pasirodė iki šiol esas geriausias. Dirbdami kartu su komisijos nariu atsakingu už vystimasi ir padariniais atsakingais už šią sritį. Mes išplėtojame bendrą požiūrį ir 20 e, procentų finansavimo skiriame šiam sektoriu. Jeigu taip užsitikrinsime ir ateičiai, tai bus labai gerai. Dėkoju kandidatę. Norėčiau padėkoti Jums už tokį ryštą atsidavimą. Tai yra europietiškas patriotizmas ir e, visa šis rytis atspindi tokį e, mūsų patriotiškumą. A, Louis Michelis jau kalbėjo apie tuos dalykus, bet dar aš norėčiau grįžti prie jungtinių tautų klausimo. Mes skiriame 40 procentų visos pagalbos, bet nes nesame vieni ir matome, kad atsiranda naujų donorų. Jūs trumpai kalbėjote apie Persų įlanką, bet Turkiją, Braziliją turėtume paminėti. Bet jų veiksmų principai yra šiek tiek kitokie negu mūsų, bet mums vis tiek reikia e, bendradarbiauti. Ir kaip jūs įsivaizduojate, kaip atrodys humanitarinė pagalba, jūs teikimas po dešimties metų ir pagal kokius principus reikėtų bendradarbiauti su tomis šalimis? Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Είναι όντως στην καρδιά του προβλήματος. Labai ačiū. Tai yra esmė rasti naujų donorų. Humanitarnių krizių yra tiek daug, kad pinigų niekada nepakaks. Mums reikia dėl to naujų pagalbos teikėjų ir naujų idėjų, kaip užsitikrinti finansavimą. Todėl kalbame apie tam tikrus e, patikos fondus. E, ši problema labai aktuali. Jūs minėjote Braziliją, Kiniją taip pat yra Rusija, e, Turkija, Persų įlankos valstybės. Jos visos turėtų suvaidinti savo vaidmenį. Labai svarbu išlaikyti deramą humanitarnės pagalbos lygį ir jeigu nerasime naujų donorų, tai vargu ar mums pavyks tą lygį užsitikrinti ir išlaikyti. E, naujas komisijos narys atsakingas už humanitarnius veiksmus turėtų siekti ties sutelkti veikėjus iš viso pasaulio, kad užsitikrintume didesnį finansavimą. Ir dėl to bus toks svarbus aukščiausio lygio sutikimas dėl humanitarės pagalbos Turkijoje. Turkija kaip vieta, kur vyks šis sustikimas labai svarbi. Turime galvoti apie islamo valstybės. Ir taip pat E, turėtume e, galvoti apie tai rengdamėsi šiam susitikimui ir kalbėti tinkamai jo metu. Manau, kad ES rinktinių tautų didžiausias tikslas yra rasti naujų donorų, kad galėtume e, spręsti krizių padarinius. Bet taip pat reikia galvoti apie tokius naujus būdus, kaip kad patikos fondai ir bendradarbiavimą tarp valstybių narių. E, dramblio kaulo krante mes e, matome, kad e, Prancūzija finansuoja tam tikrus veiksmus tiesiogiai taip pat 140 milijonų skiria jungtinė karalystė. Ačiū, gerbiamoji pirmininkė. Pone Stilienidisai savo dokumente raštu teigėte vieną dalyką, kuris man labai patiko, kad reikia užtikrinti, kad bus atkreiptas dėmesys į užmirštas krizės ir jūs minėjote, kaip, kad kaip komisijos narys vyksite į ebolos viruso paveiktą šalį. Pietų Sudanas jau nėra ta vieta, gyventojai šventė nepriklausomybę, bet džiaugsmas te truko vienerius metus, o dabar šioje šalyje yra didelių sunkumų. Ar imsitės priemonių dėl to, kad šimtai tūkstančių sudaniečių, kurie yra, kurie gautų tinkamą pagalbą, nes Ypač reikėtų atkreipti dėmesį į Šiaurės Sudaną ir ką darysite siekdami užtikrinti, kad kiek įmanoma būtų padėta šiai šaliai ir jos žmonėms. Labai teisingai pasakėte, kad užmirštos krizės neturi tokiomis likti. Ir pietų sudane jeigu toliau nebus teikiama pagalba, tai ta krizė gali būti laikoma užmiršta. Tačiau aš buvau informuotas, kad šiais metais ES jau paskyrė 30 e, e, milijonų ir vėliau 30 milijonų ir dabar laukiame dar 30 milijonų. Taigi iš viso susidarys 110 milijonų eurų pagalba šiam regionui. Taigi mes dalyvaujame šiame regione ir ši krizė nėra užmiršta. E, suprantama, yra gyventojai neturi pakankamai maisto, yra uh, ir dvi grupuotės, kurios kovoja viena su kita, jos netgi neleidžia tiekti e, naftos į šalį, nes tai padėtų užspręsti problemą. Mes ir toliau stengiamės stiprinti tos šalies pajėgumus. Reikia pasiekti kad šiame regione būtų stabilus augimas. Gyvenimo lygis yra vienas iš žemiausių regione. Ir dar kartą norėčiau pakartoti, kad nėra humanitarinių sprendimų sprendžiant humanitarinės krizės, yra tik politiniai sprendimai. Ir mes turime padėti pietų Sudanui, neturime užmiršti humanitarinės pagalbos, bet turime padėti šaliai surasti pačiai sprendimą. Na, liko dar šeši klausimai, ponės Tilienidės. Taigi, toliau klausimas bus užduotas socialistų frakcijos vardu. Paskirtasis komisijos nariai, jūs minėjote klimato problemą, iš tikrųjų 32 milijonai žmonių buvo perkelti dėl gamtinių nelaimių ir 90 procentų tų nelaimių yra žmogaus sukeltos. Ir suprantama, nenaujiena. Mes matome, kaip pietų Afrikoje siautėja sausra ir kitose teritorijose žmonės kenčia nuo potvinių. Klimatas keičiasi per greitai, kad žmonės galėtų veiksmingai prie to prisitaikyti. Ir dėl klimato kaitos gali būti dar daugiau humanitarinių nelaimių. Ar galėtumėte įtikinti savo kolegas atsakingus už klimato klausimus, kad darytų viską, jog laikui bėgiant, bėgant tokių nelaimių kiekis mažėtų, o bendruomenių atsparumas didėtų. Esu įsitikinęs, kad ES politika klimato kaitos klausimas yra labai stabili ir tvirta. Ir būtent todėl naujoje komisijoje yra paskirtas komisijos narys atsakingas už klimato kaitą. Mūsų politika turi būti tęsiama priešingo atveju. Prieštarautume viskam, kas buvo iki šiol atlikta. Suprantame, kad daug gamtos nelaimių vyksta dėl klimato kaitos, taigi nematau jokių galimybių, kad ES galėtų keisti savo kursą šiuo klausimu. Priešingai mes tengiamės įtikinti visus kitus regionus, kitas šalis, kad jos e, sektų mūsų pavyzdžių. Esu įsitikinęs, kad mūsų pozicija yra labai tvirta ir kad galime tuo didžiuotis. Mes esame kovos su klimato kaita avangardas. Ir klausimas yra, kaip mes įveiksime tas nelaimės, kurios atsitinka dėl klimato kaitos. Pirmiausia, reikia imtis humanitarinių veiksmų ir mm, civilinės saugos priemonių. Ir viena ir kita priemonė padeda spręsti klimato kaitos sukeltų nelaimių padarinius. Kai kur reikalingas e, įvairus požiūris, pavyzdžiui, humuš Fukushimos atveju arba uraganų atveju ir Haityje e, buvo problemų dėl koordinavimo, bet tai buvo nustatyta, bet mes vis tiek dar padedame šiai šaliai. Gerbiamasis paskirtasis komisijos nariai. Žiūgiuosi, kad ketinate skirti ypatingą dėmesį žmonėms su negale. Tikriausiai žinote, kad ES ratifikavo konvenciją dėl neįgaliųjų. Toje konvencijoje rašoma, kad vykstant karo konfliktams arba tose teritorijose, kuriuose kurios yra paveiktos krizės, ypatingas dėmesys turi būti skiriamas žmonėms su negale. Kaip ateityje ketinate stebėti šiuos veiksmus. Ir aš kalbu ne tik apie žmonės su negale, bet kalbu ir apie tas teritorijas, kuriuose vyksta karas. Ir tose šalyse yra neįgaliųjų ir be to e, jie sužeidžiami, negauna tinkamos pagalbos vykstant karui ir krizėms. Norėčiau dar kartą pakartoti kad mūsų veiksmai remiasi pagrindiniu principu, tai yra prioritetu. E, ypatingų poreikių turintys žmonės yra mūsų prioritetas. Ir mes turime įgyvendinti susitartą priemonę, kalbant apie žmonę su negale, apie pažeidžiamiausias grupės, tas grupės, kurias minėjote. Tikrai yra tam tikri rodikliai, tam tikri kriterijai. Dėl to, kai būtų galima teikti finansinę pagalbą šioje srityje besispecializuojančiams NVO. Kiek žinau, mes, pavyzdžiui, finansuojame specializuotas ortopedinės klinikas kurios teikia pagalbą konfliktų metu sužalotiems žmonėms turintiems judumo problemų. Ir mes labai konkrečiai laikui bėgant stebime tuos rodiklius, kriterijus, dėl finansavimo, kaip yra vertinami pasiūlymai ir kaip tie rodikliai turėtų būti keičiami, kad būtų galima įtraukti ir kitas pažeidžiamas grupės. Šioje srityje dirba specialistai, jie kuria naujus rodiklius, naujus kriterijus ir jie padės mums dar veiksmingiau padėti šioms pažeidžiamoms žmonių grupėms. Ponas Gramatikas. Gramatikakis atsiprašo pirmininkė iš socialistų frakcijos. Gerbiamasis paskirtasis komisijos nary, džiaugiuosi, kad jūsų politinė patirtis teikia vilčių, jog bus sprendžiamos humanitarinės krizės. Atvirai pasakius, nenorėčiau būti jūsų vietoje, nes šios krizės E, plečiasi, jų yra vis daugiau ir jų pobūdis kinta, kiekvieną dieną kinta. Jūs geriau už mane žinote, kad prarandama tūkstančiai žmonių e, yra, yra, yra padaromi didžiuliai infrastruktūros nuostoliai yra ir žmonių sukurtos nelaimės, tokios kaip branduolinės nelaimės, kurios turi padarinių didelėje teritorijoje. Gal naujas civilinės saugos mechanizmas nėra pakankamas? Gal jūs galėtumėte kūrybingiau rasti naujų metodų? Ačiū profesoriau, jūs esate profesorius fizikos rytyje, jūs tikrai e, esate gerai susipažinę su tais klausimais. Europa turi daug patirties, nes e, Japonijos vyriausybė teikė, paprašė mūsų ir mes atlikome poveikio, elektrinės poveikio vertinimą ir mes tikrai daug ko išmokome po tokios nelaimės. Žinau, iš patirties, kad e, kaip, e, kai, buvau, kai dirbau parlamente Kipre. Yra tam tikrų pro, programų, kurios yra skirtos spręsti po problemas atsiradusias po avarijų brandolinėse elektrinėse. Esu įsitikinęs, kad turime daryti viską, kad tokios nelaimės neįvyktų. Yra prog programa, yra planai, kaip tvarkytis įvykus tokioms nelaimėms, kurios paveikia daugelį sektorių. O po Fukushimos nelaimės supratome, kad gali būti padaryta didelė bendra žala. Taigi mes turime mechanizmą ir aš didžiuojuosi juo, kai nuvykau į, į krizių valdymo centrą. Tai tikrai sužinojau, kad turime tokį centrą ir kad jo veiklą galime pasikliauti ištikus kriziai, bet esu įsitikinęs, kad turėtume daug sistemiškiau dirbti su tokiomis nelaimėmis e, po brandolinėse elektrinėse. Gerbiamasis e, paskirtasis komisijos nary, jau beveik baigėsi laikas ir tikrai išklausėme jūsų įsipareigojimus, jūsų pažadus. Matau, kad jūs e, e, esate pasirengęs dirbti, kad turite daug patirties e, kaip gydytojas, kai pateikite atsakymus į kai kuriuos klausimus. Bet aš norėčiau užduoti irgi keletą klausimų, kuriuos, į kuriuos galėtumėte atsisakyti, kaip pasisakantis, e, kaip ginantis nukentėjusiuosius. Jūs kalbėjote apie Vakarų Afriką, kad e, raginsite gydytojus įvykti ten, bet tuos dalykus reikia paaiškinti ir ES piliečiams, nes iš tikrųjų baimės yra labai realios. Reikia ir tai padaryti, bet reikalinga ir tinkama komunikavimo strategija. Taigi mano klausimas toks, kaip jūs pasinaudosite savo patirtimi ir kaip sukursite komunikacijos strategiją kaip komisijos narys atsakingas už humanitarinę pagalbą. Taip, labai teisingai pasakėte, kad komunikacijos strategija, matomumas humanitarinių veiksmų matomumas ir su tuo susiję klausimai turi būti pats didžiausias prioritetas. Manau, kad mano pirmtakė ponė Georgieva puikiai dirbo šiais klausimais. Ir skaitydamas tarptautinę spaudą mačiau, kad tikrai matomumas, ES matomumas buvo didelis ir tai yra gerai. Kita vertus, žinote, kad 15 procentų lėšų yra skiriama užmirštoms krizėms, taigi matomumas nėra pats savaime tikslas. Ir piliečiai, kurie remia humanitarinius veiksmus, tai galime pasakyti, kad 90 e, procentų, net nepaisant ekonominės krizės, pasisako už tai, kad humanitarinė pagalba būtų teikiama ir jie pritarė e, tokiam lėšų panaudojimui. Esu įsitikinęs, kad mums padės ir savanoriai, jauni žmonės tikriausiai kurie bus mūsų ambasadoriai visame pasaulyje, kai kalbame apie humanitarinės pagalbos teikimą ir tai prisidės prie matomumo. Tokiu būdu mes dar labiau paskleisime žinę, kad ES, ES humanitarinė politika yra svarbi ir kad mes tikrai įstengiame pasiekti nukentėjusiuosius visame pasaulyje ir jiems padėti manau, kad ši savanorystės misija bus labai svarbi mūsų komunikacijos strategijai. Pone Taja, ačiū. Norėčiau grįžti prie ebolos klausimo. Tose šalyse yra problemų su sanitarija ir daug nevyriausybinių organizacijų, tame tarp ir gydytojai be sienų ir kitos, neįstengė likti tose šalyse ir jie, kai dirba, tai labai dažnai eina iš vienų namų į kitus. Ir jie, kaip Jūs manote, ar būtų įmanoma paremti šias organizacijas? ypač tose srityse, kai yra tikrai labai didelių skubių, netidėliotinų klausimų. Žinau, kad jūsų pirmtakė e, dirbo ir biudžet, prie biudžeto klausimų. Taigi, manau, kad jūs tikrai galėsite dabar gerai su jie bendradarbiauti. tikrai buvau susitikęs su ponė Georgieva ir ne kartą, nes norėjau e, iš jo sužinoti, kaip jį dirbo, nes manau, kad jai puikiai sekėsi. Ir iš tikrųjų, jeigu būsiu patvirtintas kaip komisijos narys, tai e, manau, kad jį padės man įveikti tuos didelius iššūkius, su kuriais susidurėme ypač siekdami įveikti ebolos viruso plitimą. Mums reikia, kad gydytojai dirbtų ir vietoje. Ir reikia padėti Liberijos ir Sierra Leonijos sveikatos priežiūros sistemoms, kad jos atsigautų, nes dabar jos sugriuvo Jos turi būti iš naujo atkurtos. Priešingo atveju mes tik e, kovosime ne su likos priežastimis, o su simptomais. Ir mums reikia išspręsti svarbiausius šių trijų šalių sveikatos priežiūros sistemos klausimus. Taigi reikalinga netidėliotina pagalba, kad vyktų gydytojai, sveikatos priežiūros specialistai, mobilūs daliniai ir taip pat mums reikia sustiprinti atsparumą ir padedant komisijos nariui, kuris yra atsakingas už vystimąsi, mes paraleliai imsimės tokių veiksmų ir tam visiškai pritariu. Na ir Pagaliau paskutinis klausimas Viktoras Baštinaru. Pone paskirtasis komisarė, pirmą kartą aš, e, pirmiausia, aš e, labai sveikinu jūsų atsidavimą, jūsų aistrą, pasirengimą dirbti su parlamentu. Antra, norėčiau pabrėžti jūsų pasirengimą dirbti su vyriausiai galiotinė ir ponia Mimica, e, spręsti problemas Ebola outbreak. Pana Minimo, Mimica. E, tačiau dėl ebolos mes laiku nesėmėme veiksmų, neskirime resursų, neizoliavome krizės. Ar įsivaizduojate, kaip Europas gali sureaguoti ir sukurti naujus pajėgimus, kad galėtų geriau bendradarbiauti, organizuoti ir sukurti tarpusavę sąveiką tarp mūsų ir kitų uh, pasaulio veikėjų, tai yra pasaulio sveikatos organizacijos, jungtinių valstybių, jungtinės karalystės, nes jie siunčia ten ir kariškius netgi problemams spręsti. Taigi, tarpusavio sąveika, koordinavimas ir derinimas civilinių bei e, karinių komponentų. Ačiū. Θέσατε το πρόβλημα στην ολότητά του. Ότι jūs visapusiškai apibūdinate problemą. Koordinacija tarp visų veikiančių veikėjų yra būtina ir humanitarinių veiksmų komisijos nario vaidmuo yra suvaidinti savo vaidmenį, padaryti viską, kad viską, kontaktuoti su PSO, išlikti budriam, su jungtinėmis valstybėmis, kurios jau siunčia karinius dalinius, kurie įrengia mobilias ligoninės. Junktinė karalystė, Prancūzija, tai yra didžiausi taip pat e, donorai iš Skandinavijos, e, kitos, kitų valstybių narių. Taigi komisijos narys turi atlikti labai svarbu koordinavimo vaidmenį. Klausėte, ar aš turėčiau ten nueiti, aš sakau taip, tai yra mano darbo dalis. Būdamas vietoje, gali suvaidinti svarbesnį vaidmenį. Ir tai, ką sakai, turi daugiau vertės, nes visi žino, kad ten buvai ir matėjai, kokia yra situacija. Tai nėra simbolinis veiksmas. Jis turi konkrečių pasiekmių. Turime bandyti kurti pajėgumus, vietoje, padėti sveikatos priežiūros sistemoms atsigauti, tačiau taip pat turime apibriežti, kokie yra gydytojų kito personalo poreikiai ir naudoti ir tradicinius tose šalise naudojamus gydimo metodus. Mums reikia vaistų, e, atliekų naikinimo įrangos gerimo vandens, visa tai yra iš anksnės sąlygos, kad galima būtų išgydyti sergančių žmonės. Taigi mums reikia žinių, reikia būti ten vietoje. Ir toks vizitas, aišku, yra svarbus. Baigiame klausimų atsakymų sesiją. Mums patikė mums, mums labai išsamius atsakymus. Dabar, jeigu norite, turite penkias minutės dar išsakyti tai, ką galbūt neturėjote progos e, pasakyti. Penkias minutės jums duodamos, nebūtina penkias minutės kalbėti. Επειδή πιστεύω ότι υπάρχει σε Na, manau, kad visi mes esame šiek tiek pavargę po šių trijų valandų. Tai yra paprasta, natūralu, žmogiška. Taigi tarsi tik tai keletą žodžių. keletą žmogiškų žodžių, nes aš manau, kad viskas, kas čia buvo pasakyta, buvo pasakyta tiesiai, aiškiai, atvirai. <clears throat> Jeigu patikėsite man šį darbą, šią užduotį, tai ir bus mūsų bendradarbiavimo pagrindas tiesus pašnekesys. Tarsi būtume visi tos pačios šeimos nariai, nes tai, su kuo susidurėme, yra didžiulis iššūkis. Prieš keletą minučių profesorius sakė, kad jis nenorėtų e, būti mano vietoje. Bet kadangi aš atėjau į politiką su aistra tarnauti, turiu stengtis taip daryti. Tačiau turiu šį beitą pasakyti ir apie parlamentą, nes jaučiu, kaip parlamentaras, kad procedūra, kuri pajudėjo nuo rinkimų gegužės mėnesį, smarkiai padidino tiek parlamento, tiek komisijos prestižą mūsų piliečio tikės akise. Ir šis klausimas yra to paties proceso dalis. Tad nepaisant to fakto, kad esu šiek tiek pavargęs, aš Džiaugiuosi būdamas šiandien, šis demokratinis procesas yra vertingas apskritai politikai, o signalas, kurį siunčiame piliečiams, yra tai, kad diskusijose mes ne vien tik tai norime pamaloninti vieni kitus, mes per daug vieni kitų negiriame. Mes, e, aišku, e, vedame politinį dialogą, mes galime nesutikti. Aš sakiau, kad nesutinku su kai kuriais jūsų komentarais, tačiau mes visi bandome ieškoti sprendimų ir tai didžiausia to proceso prasidėjusio gegužės mėnesį vertė gražinti pasitikėjimą Europą ir turėtume daryti viską, kad tai padarytume. Na ir pagaliau, aš iš šios diskusijos sužinojau labai daug, tačiau dar turiu daug ko išmokti. Buvau informuotos mano generalinio direktorato direktoriaus pana Sorenseno ir jo darbuotojų. Visas dvi savaitės mes praktiškai dirbome be poilsio. Tačiau aš e, surinkau informaciją apie bendrą sistemą. Dabar laikas pradėti gilintis į detalės. Taigi, jeigu pritarsite mano kandidatūrai, dirbsime kartu eisime kartu. Stengsimės įgyvendinti mūsų viziją ir kad išlaikytume Europą svarbiausią donorę ir kad dėl to galėtume po to didžiuotis. Well, thank you very much, Mrs. Trianidis. Labai ačiū, ponė Stilnienidisai, už jūsų pasisakymą. Jūs tikrai dabar nusipelnėte poilsio pagal taisyklės pirmininkas, pirmininkė ir koordinatorė susitiks dabar. Vyks uždaras e, posėdis visų, kurie e, neturėtų dalyvauti posėdėje. Prašau, kaip galima greičiau išėti iš salės. Paskui mes e, nusiusime pirmininkų suėgai. E, tai komitetų pirmininkų sueigai laišką, kuris vėliau bus perduotas pirmininkų sueigai ir paskui e, pirmininkų sueiga priims sprendimą dėl visos komisijos sudėties. Labai ačiū visiems, e, ačiū vetiems, visiems, kurie buvo kantus ir pasiliko ilgiau negu buvo numatyta.